Uh, dear friends, ladies and gentlemen. Uh... Bičiuliai, ponios ir ponai. Taigi sveikinu su, vėl susirinkus į komiteto posėdį. Now we've got very important point in front of us because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 darbo atvarkės sritį. Inovacijos, aišku, nėra vien technologinės inovacijos, bet mes esam komitetas, kuris iš esmės turi prisidėti prie svarbiausių problemų sprendimo susijusių su plėtra, inovacijomis, mokslinio tyrimo ES ir taip pat ir pasaulyje. Ateityje E, spręsime dėl mm, horizontas programos, devintosios programos ir jinai net, jei teisingai suprantu, veiks iki šio amžiaus pabaigos. Dabar dirbame pagal horizontas 2020 programą. Tai yra aštuntoji bendroji programa. Šiandien turime daug svarbių svečių. Ir e, šiandien, aišku, gerbiamas komisaras Moedas yra atvykęs pas mus į svečius. Ir šiandien mūsų tema yra mokslas ir inovacijos. Atvirumas pasauliui. Ir tos visuotinės visa, visam pasauliui aktualios problemos. Taigi komisaras Maedaš apie tai viską mums ir papasakos. Ir šis renginys vyksta kartu su Europos parlamento mokslo technologijos galimybių vertinimo organizacija, kuriai atstovauja šiandien pirmasis vicepirmininkas ponas Rubik. Jis buvo pirmasis stoa pirmininkas, dabar yra pirmasis vicepirmininkas. Taip pat noriu sveikintis su mokslu ir technologijos visuomenėje forumu su jo atstovais ir konkrečiai su ponu Koji Omi. Taigi noriu pasakyti, kad šiandien turim tikrai labai svarbių svečių, ponas Madeš, ponas Rubik ir ponas Kojomi. Mūsų įtrė e komitetas džiaugiasi ir jaučiasi labai pagerbtas, kad mm, gali surenkti tokį aukšto lygio reng, renginį kartu su STS forumu. Savo kasdienėme darbe mes, kaip ir STS forumas, turime daug bendrų tikslų, mes diskutuojame mm, apie įvairias problemas, kurios susijęs su mokslo ir, mokslo ir technologijos pasiekimų įgyvendinimu. Taip pat norėčiau pasveikinti ir visus mūsų komiteto narius. Taip pat e, visus kitus atstovus, patarėjus, Europos komisijos speciali, specialistus. Ponas Moedaš yra gerbiamas e, komisijos atstovas, bet jis visad atsiveda kartu ir savo darbuotojų komandą. Taigi noriu padėkoti gerbiamam komisijos nariui, kad sutiko atvykti į šį ITRE komiteto organizuotą renginį ir kad jūs esate pris, pasirengęs pristatyti m, mm, naują viziją mm, susijusią su tarptautiniu bendradarbiavimu naujojoje bendrojoje horizontas programoje. galbūt pirmą kartą istorijoje skaitau kalbą. Paprastai nesinaudoju užrašais. Šiandien turime beveik 3 valandas, kurias esame paskyrę šiam susitikimui. mūsų diskusijos vyks trim raundais - įžanginė sesija ir dvi teminės sesijos ir po to paskirsime po kiekvieno diskusijų raundo paskirsime maždaug 20 minučių mūsų komiteto nariams ir kitiems svečiam, kad jie galėtų pateikti klausimus. O dabar noriu sutikti žodį ponui Komi Oji kad jis pradėtų mūsų sesiją. Dėkui, ekscelencijos, ponios ir ponai. Noriu padėkoti visiems, kad atvykote šiandien į šią aukšto lygio konferenciją, kurią kartu organizuoja STS forumas SATO ir ITRE komitetas, kuriam vadovauja ponas Ježibūzekas. Šis posėdis šį konferenciją yra labai svarbus renginys e, rengiamas kaltu su Europos parlamentu, su STOA. Aš atstovauju mokslo, mokslo ir technologijos visuomenėje forumui. Mūsų uh, metinis posėdis kiekvieną spalį vyksta Japonijoje ir šis forumas yra vienas didžiausių ir svarbiausių mm, forumų pasaulyje. Mes dirbame įvairiose sritise. Mums rūpi žmonijos ateitis. Japonijos premjeras Šizo Abe pagerbė mūsų savo dalyvavimu ir e, 1400 dalyvių praėjusiu rūdienį buvo mūsų mm, susirinkime iš 18 valstybių. E, buvo 46 universitetų rektoriai ir daug kitų garbių svečių, 120 svarbių verslo lyderių tarp jų ir uh, Japonų ekonomikos federacijos atstovas Mūdis, pirmininkas, kuris yra atvykęs ir šiandien į mūsų posėdį bei kitų garbių svečių. Noriu pasakyti, kad reikia kuo plačiau diskutuoti mokslo ir technologijų poveikį žmonijai ir žmonijos ateičiai. Šią prasme, manau, kad STS forumas gali įnešti svarų indėlį E, kuriant pasaulinius mokslo, verslo ir politikų lyderių tinklus. Bendroji e, programa Horizontas, kuri vykdoma Europos Sąjungoje, yra atvira pasauliui. Ir E, skatina inovacijų ir tyrinių, pro, tyrimų projektus, bendradarbiaujant su partneriais visame pasaulyje. E, šiandien e, mes kaip STS forumo atstovai esame pasirengę pristatyti mm, įvairius mokslo ir technologijų aspektus, kurie yra mm, svarbus visai pasaulio visuomeniai. Taip pat noriu pabrėžti, kad Japonija aktyviai remia šį forumą ir labai pasirengusi bendradarbiauti su Europos Sąjunga. Mes norime rasti naujų galimybių dalyvauti naujosiuose Europos Sąjungos mokslinėse ir technologijų programoje turime platų dalyvių tinklą visame pasaulyje ir dėl to STS forumas yra puikiai terpė e, visiems, kas nori aktyviai dalyvauti mokslo ir technologijų projektuose. Ir tikrai manau, kad mūsų forumas ir jo veikla bus naudinga žmonijai. Sveikinu šio forumo iniciatyvas ir labai laukiu mūsų šios dienos diskusijų Ir labai tikiuosi, kad mokslo ir technologijų plėtros programa sėkmingai bus vykdoma. Taip pat norėčiau e, pabrėžti, kad mes esame pasirengę kad mes esame pasirengę siekti, kad šita aukšto lygio konferencija būtų rengiama kiekvienais metais. Kviečiu Jūs prisijungti prie STS forumo, prie jo e, tinklo ir labai norėčiau, kad daugelis Europos lyderių iš mokslo, politikos ir pramonės ryčių kuo aktyviau dalyvautų mūsų posėdėje šiemet Kijoto spalėje, spalio mėnesį, kuris vyks nuo 7 iki 10 spalio. Much, uh, professor. Dėkoju profesoriau už įžanginę kalbą. Ačiū, kad organizuojate savo forumą, kuris mums yra labai svarbus. Tai yra mokslo ir technologijų e, variantų vertinimas. E, vertinimo komisijas to tikrai galėtų su jumis bendradarbiauti. Turime daug bendradarbiavimo galimybių. Ačiū, kad atvykote, ačiū, kad e, pasakėte kalbą, gerbiamas profesoriau. Dabar pirmoji dalis. E, tema yra devintoji bendroji programa FP9 ir tarptautinis bendradarbiavimas. Norėčiau dabar pakviesti mūsų pagrindinį pranešėją, pona Karlos Moedas, mokslo, mokslinio tyrimų ir inovacijų srities komisaras. Nekantriai laukiame e, galimybės pasiklausyti apie vieną svarbiausių jūsų pasiūlymų ar politikos aspektų. Ačiū pirmininkė ir bičiuli, visada malonu lankytis čia įtre komitete ir jausti jūsų paramą. E, vis dėlto ši diena yra dar ypatingesnė, kadangi čia susirinko grupė žmonių, kurie tiki atviruoju mokslu. Taigi e, pirmininkė Jeržy Buzek dėkoju, dėkoju ir ponui Paul Rubik kuris iš pat pradžių um, man sakė, kad privalau čia dalyvauti. Dėkoju visiems ITRE komiteto nariams ir kitiems parlamento nariams. Taip pat dėkoju ir pirmininkui Omiai, labai malonu, kad lankotės Europoje. Mes visada esame pasirengę išklausyti jūsų išmintingų žodžių. Taip pat sveikinuosi su ministru viceministrui, ponui Ito, taip pat su generaliniu direktoriumi Mikazo Sato. Uh, ir su visais kitais dalyviais. Bet pirmiausia, norėčiau tiems, kurie atvyko iš Japonijos ir čia dalyvauja, pasakyti, kad e, jeigu ir buvo kilę kokiu nors abejonių kažkam už Europos ribų, kad e, mes neskiriame pakankamai dėmesio mokslui ir inovacijoms savo darbo tvarkėje, dabar tokių abejonių nebėra, nes praėjusią savaitę mes pateikėme pasiūlymą dėl naujo biudžeto skirto mokslui ir inovacijoms. Pagal tą biudžetą yra numatoma 150 milijardų eurų naujai programai, horizonto programai. Mm. Ir pirmą kartą Mes e, pristatome programą, kurios suma yra triženklė, tai yra 100 milijardų eurų. Ja pristatome parlamentui ir tos programos ne tik reikia, bet per tą programą mes pasiunčiame signalą visam pasauliui apie tą svarbą, kurią mes teikiame mokslui ir inovacijoms. Ir tai taip pat rodo, kad mes įgyvendiname savo įsipareigojimus. Labai svarbu pažvelgti į praeitį, e, prisiminti, ką nuveikėme anksčiau. Pradėsiu nuo 2000 metų. 2000 metais mūsų programai buvo skirta 15 milijardų. O dabar komisija šiam parlamentui ir valstybėms narėms e, teikia pasiūlymą dėl 100 milijardų. Aš tuo labai džiaugiuosi nes žinau, kad turiu šio parlamento paramą, žinau, kad turiu čia esančių žmonių paramą ir tai yra nuostabu. Žinoma, mūsų dar laukia daug darbo ir aš noriu padėkoti parlamentui už tai, kad jis yra pasirengęs labai įtemptai dirbti per artimiausius kelius mėnesius. Mes visi stengsimės dirbti kaip galima greičiau ir, žinoma, viską aptarti ir su valstybėmis narėmis. Taigi tikiuosi ir jūsų paramos, ir valstybių narių paramos. Ačiū visiems. Šios programos sėkmės priežastys programos Horizontas 2020 ir ankstesnių bendrųjų programų sėkmės priežastis yra štai kokia, jeigu pagalvojame, kas lemia mūsų sėkmę kodėl mums sekasi, kasgi, kokių skirtumų atsirado, um, kodėl mes dabar siūlome 100 milijardų. Aš manau, kad skirtumus turbūt nulėmė e, tie žmonės, kurių, kurie yra čia. Vienas iš jų yra profesorius Burginjon, nes e, svarbiausias dalykas, e, kurio mes pasiekėme, yra atvirumas. Ir Europos mokslinio tyrimų taryba yra puikus atvirumo pavyzdys. Atvirumas pasauliui. Ir jeigu galvotume apie atvirumą, ir svarstytume, kas yra to atvirumo elementai, tai kaip tik yra šios dienos tema, tai yra traptautinis bendradarbiavimas. Ir kai galvojame apie traptautinį bendradarbiavimą ir atvirumą, svarstome, nuo ko viskas prasidėjo. Aš pats esu portugalas ir mm, čia dalyvaudamas ir dalyvaujant draugams iš Japonijos negaliu neprisiminti atvirumo 15-16 amžiuje, nes man atrodo, kad būtent mano tautiečiai pirmiausia apsilankė Japonijoje ir e, 1603 metais jie e, sudarė pirmąjį žodyną, japonų ir užsienio kalbos žodyną tas e, žodynas vadinamas Nipo Džišo, Ir kai jį žiūrime, mes iš esmės žiūrime į mūsų bendradarbiavimo ištakas. Ką tai davė pasauliu? Jeigu pagalvojame, kad 1603 mm, metais tie žmonės sudarė žodyną, kuriame buvo portugališkų ir japoniškų žodžių. Ir kągi tai lėmė? Tai lėmė tai, kad iki šiol mes turime daug panašių bendrų žodžių ir kad e, kažkokiu būdu uh, portugalų ir Japonijoje, kalb, japonų kalboje vartojami panašų žodžiai. Pavyzdžiui, kopo podelis arba šabon muilas, e, portugališkai sabao arba kandėja, e, lempa portugališkai, kapa, e, tai yra paltas ar apsiaustas. Tai yra lygiai tie patys žodžiai. Taigi tarptautinis bendradarbiavimas būtent toks ir yra. E, tai yra mainai. Ir jūsų šalis, Japonija, labai seniai pradėjo tą bendradarbiavimą su nedidelė šalimi Portugalija, kuri tuo metu bandė atrasti pasaulį. Taigi, šiandien aš varstau, kaip mes šiais laikais galime išsaugoti tą atvirumą. tokiu metu, kai e, pasaulis ir kai kurie žmonės nori atsitraukti nuo to atvirumo. Aš prisimenu, kai pradėjau dirbti čia, na, aš tikrai puikiai prisimenu savo klausimus m, mm, su pirmininku Buzeku, kuris dabar sėdi šalia. Mes jau tada kėlėme mintį, kad turime būti atviri pasauliui, reikia atviro mokslo, atvirų inovacijų. Tuo metu tai buvo techninė tema, Po trejų metų ji tapo politinė tema. Ir žmonės, kai šiandien išgirsta posakį atviri pasauliui, e, jį supranta kitaip negu prieš trejus metus. Jie galvoja, kad aš teikiu mm, politinį pareiškimą, nors tas pareiškimas neturi būti politinis. Taigi e, reikia pasvarstyti, kaip tvarkyti mm, šiandienos pasaulį turime neužmiršti problemos, kad daugelis žmonių visame pasaulyje nori sugrįžti į praeitį, kuri nebeegzistuoja, bet iš tikrųjų praeitis nebuvo tokia gera, kokia gali būti ateitis. Bet žmonėms atrodo, kad kaž... per kažkokį stebuklą jie gali grįžti į praeitį. Vis dėlto aš nemanau, kad ta praeitis buvo tokia jau puikia. Jei pažvelgtume į tai, kaip yra organizuotos visuomenės, jeigu prisimintume XIX amžių, XIX amžiuje E, veikia tokios vertikalios imperijos. Ir jeigu e, egzistavo vertikali, e, vertikalios imperijos, tai žaidimo taisyklė buvo konkurencija tarptų imperijų. Vėliau 20-ame amžiuje visuomenė nuo vertikalių imperijų perėjo prie horizontalių tautų, kurios buvo tarpusavyje mm, priklausomos tada žaidimo taisyklės pasikeitė, buvo tautos tarpusavėje konkuravo, bet vėliau 21 amžiuje tos institucijos, kurios buvo sukurtos 19 amžiuje, pradėjo veikti e, pasaulinėme tinkle. Ir jeigu pagalvotume apie mazgus, apie informacijos sistemas, suprastume, kad jeigu turime pasaulinį tinklą, vienintelis būdas daryti įtaką yra ne konkuruoti su kita imperija, ne siekti tautos nacionalinio prestižo, bet daryti įtaką. Ir jeigu veikiate tokiame mazgų tinkle, įtaką daryti galima tik trim būdais. Visų pirma, būnant atviriems, Tie, kas yra susipažinę su kompiuterių mokslu, tai puikiai žino. Antras elementas yra talentas, trečias elementas yra solidarumas. Ir puikus mokslininkas ir filosofas Parakena e, labai tinkamai, labai gerai suformalavo šią mintį. Jis sako, kad junglumas, ryšiai, o ne suverenumas yra geriausias visuomenio organizavimo būdas 21 amžiuje. Mm, dabar perėsiu prie mokslo. Manau, kad europiečiai gali didžiuotis. Prieš keletą dienų pasirodė straipsnis leidinėje Nature, e, kuriame buvo rašoma apie šalis, kur mokslas yra išvystytas. Ir ten buvo kalbama apie tai, ką reiškia būti atviriems. Tai lemia tai, kiek mokslininkų priimu, priimi savo šalyje ir kiek mokslininkų išsiunti į kitas šalis. Taigi, jeigu jūs turite daug užsienio mokslininkų savo šalyje ir savo mokslininkų siunčiate į kitą šalį, šalį, tai reiškia, kad jūs esate atviri, atitinkate atvirumo apibrėžimą. Ir matome, kad kuo atviresnė šalis, tuo didesnė įtaka daro tas mokslas tai, ką aš kalbu, siejasi ne su emocijomis ar su to, kad aš esu politikas. Ne, aš tikiu atvirumu ir aš sakau, kad atviresnių šalių moksliniai straipsniai yra paveikesni, jų įtakos veiksnys yra didesnis. Ir taip pat, jeigu pažvelgtume į koreliaciją, pamatytume, kad e, poveikis yra maždaug 20 procentų didesnis. Jeigu pažvelgtume į šalių penkioliktuką, atviriausių šalių penkioliktuką, tai tik dvi e, iš jų yra ne Europoje. Manau, kad atėjo laikas europiečiams, e, kurie labai ilgai krizės metu jautėsi tokie mm, nusiminę, mm, e, turėtų pasikeisti. Žinau, kad daug ką galima padaryti geriau, bet daug ką mes darome tinkamai ir atvirumas yra vienas iš, iš tų dalykų. Antras elementas yra talentas, e, gabumai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 I'm going too fast. I'm too excited with that. Uh, Na, atsip... man sako, kad tai turėčiau sulėtinti tempą. Taigi aš tiesiog nu, kalbėjau apie tai, kaip koks e, atvirumui svarbus e, talentas. Ir minėjau Stanfordo universiteto profesorių, kuris nusprendė ne tik savo kursą skaityti internetu, bet ir e, egzaminą organizuoti internetu. Ir jis yra tikrai patyręs profesorius, jis pritraukė dešimtis tūkstančių studentų iš viso pasaulio, jie išklausė kursą internetu ir vėliau internetu laikė egzaminą. Ir įdomiausia tai, kad aukščiausius vertinimo balus to egzamino metu gavo jauna mergina iš Lahoro, iš Pakistano, penkiolikmetė. metė per pirmame Stanfordo kurse. Na, aš nesu susipažinęs labai su amerikietišku švietimo modeliu, bet man atrodo, kad Stanfordas yra tas universitetas, į kurį įstoti sunkiausia. Aš pats mokiausi Harvarde ir Harvarde visada būdavo sakoma, kad daug sunkiau įstoti į Stanfordą. Ir tai, kad 15-metė iš Lahoro, Pakistano gavo aukščiausiai vertinimą. Tai reiškia, kad toks kursas pasiekė žmonės, kurių šiaip niekada nebūtų pasiekęs. Juk per įprastinę sistemą niekas iš Lahoro nebūtų galėjęs e, sudalyvauti tame kurse. Ir iš tikrųjų 20 aukščiausių įvertinimų gavęs tarp 20 aukščiausių vertinimų gavusių studentų ne vieno nebuvo iš Stanfordo. Aš manau, kad kai atsiveri, o tai leidžia daryti skaitmeninis pasaulis, tu demokratizuoji talentus ir nu, pasieki tokias vietas, kur, kur, iš kurių žmonės niekada negalėtų e, atsidurti prieš akiją. Ir būtent to aš noriu mūsų programos e, ateičiai. Ir mūsų nauja program, naujo programoje Horizontas Europa atvirumas ir tarptautinis bendradarbiavimas bus svarbiausi dalykai. Ir mes šioje naujoje programoje sieksime, kaip galima labiau atsiverti, stengsime atsiverti visiems tiems, kurie nori būti mūsų sistemoje. Manau, kad nieko ne, nepasieksime, jeigu programa bus apsiribos vien Europą arba atsivers vos porai šalių. Manau, kad mes turime atsiverti daugeliu šalių. Taigi aš, teikdamas pasiūlymą, jis, kurį pristatysiu ir parlamentui, ir kurį aptarsime šiame komitete su parlamento nariais, mano tikslas yra pakelti tarptautinį bendradarbiavimą į naują lygį. Uh, Šiuo metu veikia daug asociacijų, tačiau mes turime peržiūrėti, kaip e, jos veikia, kad e, galėtume ir kitas šalis įtraukti. Taigi mes norime e, asocijuoti su programa ir tas šalis, kurios prie mūsų prisijungs dėl įvairių priežasčių. Gal kai kurios prisijungs dėl savo kompetencijos lygio, kai kurios turės tokių mokslo sričių, kurios bus labiau išvystytos nei mūsų, kitos tiesiog norės dalyvauti šiame žaidime ir to mes ir norime ateityje. Mes norime labiau atverti skirtingas programos sritis ir, kaip sakėme savo pasiūlyme, mes vykdysime atviro mokslo programą, pasaulinių iššūkių programą ir atvirų inovacijų programą. Ir ši programa tikrai bus atvira pasauliui. Taigi, ponios ir ponai, puiku dalyvauti čia su jumis ir aptarti šios klausimus. Ir kuo galėtų, kuo ši programa išsiskiria tai ji išsiskiria būtent atviru, tai yra, atvirumu. Tai yra tas elementas, kuris ją išskiria iš kitų. Ačiū. Dėkuoju, ponė komisarė už jūsų puikius paaiškinimus, kad taip puikiai pristatėte vieną iš svarbiausių FP9 e, programos minčių, kurią ką tik pristatėte kartu su kitais komisarais. Kaip visuomet jūsų pristatymas buvo labai aiškus, jūs pasirinkote labai platų filosofinį požiūrį, kas tikrai reikalinga tam, kad iškeltumėte pačius svarbiausius klausimus kaip organizuoti e, darbą pasaulį šiandieną. Tai yra svarbiausias klausimas. Ir manau, kad mūsų programa tam tikrų požiūrių gali padėti mums kaip Europos Sąjungai e, rasti atsakymus sudėtingus nūdienos pasaulio, taigi atvirumas, um, indėlis visą tai yra labai svarbus dalykai. Nu, o dabar paprašysiu mūsų antro prelegento trumpai pasisakyti, tai yra ponas Joiši Ito. Jis yra švietimo, kultūros, sporto, mokslo, technologijų e, ministro pavaduotas iš Japonijos. Na, nuo 17 metų Liepos mėnesio jūs buvote paskirtas į šias pareigas. Na ir e, jūsų e, veikla apėmė vyriausias rytis. Jungtinės karalystės ambasadorius, ambasadoje dirbate, dirbate brandolinės narkotikos rytyje, visą gyvenimą e, trunkačių mokymų srityje, Japonijos brandolinės energetikos agentūrų ir taip toliau. Politikos vertimas, kas mums yra labai aktuali tema, tai prašau, ponė ministrė, žodis jums. Uh, E, gerbiamas ponė Buzikai, jūsų ekscelencijos, gerbiamas ponė e, Rubikai, ger, jūsų ekscelentė ponė Manedis, Ponios ir ponai, labadiena visiems, brangus svečiai, gerbiamos ponios ir ponai. Mano vardas yra Jočita Ita, esu iš švietimo kultūros, sporto, švietimo ir technologijų ministerijos. Man šiandien tenka didelė garbė pristatyti e, Europos parlamente e, švietimo mokslo bendruomenė. Nuo kalbant apie devintąją um, pagrindų programą um, Horizon Europe, kuri ką tik pristatė komisaras Medas, tai iš tikrųjų labai svarbu, kad padidintas uh, E, finansavimas šiai programai skirta didelė biudžeto eilutė ir tai rodo, kad ES yra pasiryžusi daug svarbos teikti mokslui ir naujovėms bei moksliniams tyrimams. Aš kaip suprantu, ši programa e, remiasi trimis ramšiais atvira, e, atvirumas naujovėms, mokslui ir konkurencingumas. Na ir šios šie trys ramšiai labai pan turi daug panašumų su Japonijos švietimo, mokslinių tyrimų, kultūros e, politika. Nors e, nauja programa dar nėra vis paviešinta, norėčiau pakalbėti apie kitos iniciatyvos svarbą bei galimybę bendradarbiauti Japonijoje ir ES e, šių trijų programos ramščių srityje. Pirmiausia, Japonija kaip turi panašų ekvivalentą, kaip kad ekv... panašų jūsų ramsti atviras naujovėmis. Mes bandome skatinti mokslą tyrimus tam, kad būtų nuodugniai dėgiamas naujovės. Na ir. Mm, Mūsų ministerija yra atsakinga už šios ryties priežiūrą. Mes skatiname mokslą, tyrimus, pradedant nuo pagrindų tyrimų, Mm, iki praktinio pritaikymo ir pateikimo į rinką. Tai darome labai nuosekliai ir visapusiškai. Taip pat dedame pastangas tam, kad skatintume įmonių startuolių veiklą, kuri remiasi mm, universitetų mokslo tyrimų rezultatais. Na ir manau, kad Europos e, inovacijų komiteto pasiūlyta koncepcija uh, kuri numato panašią užduotį jūsų ramšių ir mūsų vykdomai veiklai. Todėl noriu pasiūlyti, kad JTSC ir e, kitos programos būtų siemas tarpusavėje ir būtų bendradarbiavimą. O kai kalba eina apie pasaulinius iššūkius ir šį ramstį, tai noriu pasakyti, kad ir Japonija bando spręsti socialinius. E, e klausimus per mokslą, technologijas ir naujoves. O kai dėl trečiojo ramščio, tai manau, kad darnaus vystimosi tikslų įgyvenimas, kurie buvo patvirtinti 15 metais e, jungtinėse tautose, labai siejasi su mūsų e, mokslo, technologijų ir inovacijų politika. Taigi, taigi, pavadinkime taip, tegul tarnauja mokslas, technologijos ir inovacijos e, darnaus vystimosi tiklų įgyvendinimui. Be to, Akivaizdu, kad pagrindų tyrimai yra itin svarbus, nes e, tai yra pagrindas visai mokslo technologijų ir naujovių dėgymo veiklai. Ir horizonte Europą ypatingas dėmesys skirimas pagrindų tyrimui, taip pat vienas iš pramšių tai yra atviras mokslas. E, Pažvelkime į dabartinę padėtį Japonijoje. Pas mus vyksta mainai tarp mokslininkų ir iš tarp Japonijos ir iš užsienio. E, pas mus atvyksta daug mokslininkų iš ES, Japonijos vyks, mokslininkai vyksta į Europą. E, ir tai reiškia, kad 25-30 procentų mokslininkų e, tyriejų mainų vyksta tarp ES ir Japonijos. Tai reiškia, jog mes esame svarbiausi partneriai šiuo požiūriu. Nu, kalbant apie šios sesijos komandas, kai kalba eina tarptautinį bendradarbiavimą, e, šių metų e, sausio mėnesį mūsų ministras susitiko su komisardu Moedas ir buvo nuspręsta užtikrinti bendradarbiavimą tarp Japonijos ir ES mokslo ir tyrimų srityje. Ir džiugu, kad ES konkrečiai komisaras Moedas taip pat virai žiūri šį klausimą ir tikimės, kad e, Horizon Europe bus įgyvendinama kiek manoma greičiau. E, žiūrint iš šios perspektyvos būtų gerai, jeigu kitoje pagrindų programoje būtų sudarytos palankesnės sąlygoms tyriems iš už Europos ribų dalyvauti ir nešti savo indėlį. Apibrieštos e, specialios rytis, kaip pavyzdžiui, kvantų technologija, aktyvus mokslas, moksliniai tyrimai žemės ūkio srityje. Taigi dėl šių trijų sričių man džiugu jums pranešti, jog e, rengiamasi labai nuodugniai tyrimams kiekvienoje iš šių sričių. Pateiksiu vieną pavyzdį, konkrečiai susijusiu su kvantų technologijomis. Ir labai labai džiugu, kad Japonijos komanda yra pakviesta į, e, buvo pakviesta e, e, į Vokietiją praeitą mėnesį į kvantumo komiteto posėdį. Nu, o mes rengiame rudenį atitinkamą renginį skirtą kvantų technologijoms. Mes taip pat e, išbaigėme strateginės partnerystės sutarimais, buvo parengtas praeitų metų gruodžio mėnesį ir tai rodo, jog mes esame vieni kitiems reikalingi partneriai, turime bendrų vertybių. Na ir mūsų bendradarbiavimas mokslo, technologijų ir naujovis rytyje vis nuolat auga ir tai tampa vis svarbesniu partnerystės ramščiu. Tikiuosi, kad horizontas Europą ir toliau stiprins mūsų partnerystę ir prisidės prie tolimesnės jos plėtros. Na ir tikiuosi, kad kad šios dienos seminaras visiems mums duos naudos. Dėkoju. Uh, ah, similar... Taip, panaši pastaba buvo mūsų adresu padaryta. Dabar trumpa pertraukėlė. Nu, dėkoju už jūsų pasisakymą, pono Joičiai Ito. Brangus ponė ministrė, dėkojame už jūsų pasisakymą, o dabar norėčiau e, paprašyti trumpai pasisakyti pono Fumikazu Sato. Jis yra pramoninės mės, e, pramoninė mėgs e, mokslo, technologijų, politikos ir aplinkosaugos biuro generalinio direktoriaus pavaduotojas. Šis biuras yra prie uh, Japonijos ekonomikos priekybos ir pramonės ministerijos. Jūsų CV yra daug sričių, pavyzdžiui, pramonės komitetas, gamybė, ne, techno, pramonės šakų biuras, taip pat uh, pra, priekybos ministerija. Jūs taip pat dalyvavote misijoje į Europos Sąjungą. Jūs Taip pat buvote e, sistemų ir gerovės padalinio e, vadovas, o taip pat e, dirbate padalinėje atsakingame už MVI. Taigi jūsų veiklos sritis labai plati ir ponia Fimikadzu Sato bus labai įdomu jūsų išklausyti. Dėkoju. Dėkoju, ponia. Mm, mm, formo vadovė, ponė komisarė, ger, gerbiamas ponė Buzikai, gerbiamas ponė Rubikai, gerbiami svečiai, ponės ir ponai. Mano vardas yra Fumikatu Satu, esu e, atitinkamo biuro prie ekonomikos, priekybos ir pramonės ministerijos e, generalinio direktoriaus pavaduotojas. Nepaprastai malonu jūs visus pasveikinti atvykusius į šį renginį. Taip pat norėčiau e, E, nuoširdžiai padėkoti Europos parlamentui už šią puikią galimybę šiandieną pasikeisti nuomonėmis šio rengiamame metu. Man tenka didelė garbė pasisakyti šiandieną. Na ir šiandieną norėčiau kalbėti apie tris dalykus. Pirmiausia, tai bendradarbiavimas tarp ES ir Japonijos. Antra, atvirų inovacijų ir naujovių svarba. Na ir e, per dabartinį, e, ir jų svarba dabartinėme mo, programavimo laikotarpį. Pirmiausia, paminėsiu devintą programą ir tarptinį bendradarbiavimą. Taigi Japonija vyk bendradarbiavime su ES pramoninių technologijų srityje AIS, pavyzdžiui, programa, tai yra nacionalinis uh, mm, uh, pažangių pramonių technologijų institutas ir jis inicijuoja projektus, kurių tikslas yra parengti naujos kartos technologijos, kur be to Japonijos įmonės bei mokslinio tyrimo institutai bei univer... ES universitetai jau e, bendradarbiavo civilinės aviacijos srityje. Sanžet 2 projektas. Mes dirbame iš vien tam, kad parengtume pažangės kontrolės sistemas, o taip pat pažangės aviacijos sistemas, kurios leistų užtikrinti veiksmingą aviacijos raudų valdymą. O Taip pat rengiame naujos kartos medžiagas. Šie patys projektai jau savaime yra tarptautinio bendradarbiavimo pavyzdžiai, apie ką šiandien ir kalbame. Taigi, taip pat e, svarbu tokios geros praktikos dėka kurti naujas technologijas, kas duoda naudos ir Europos Sąjungai, ir Japonijai. Ir taip mes galėsime pasinaudoti vienu, vieni kitų stipriosiamis pusėmis. Taigi mes palaikome uh, nuolatinius ryšius atsakingais ES antrais ir institutais. Antras rytis. Kaip supratau, uh, uh, nauja pagrindų programa pas, pakeis Horizontą 20, kita pagrindų programa pavadinta Horizontas Europa ir apie 100 milijardų eurų jau skirti šiai programai, sutinkamai su biudžeto projektu, kuris buvo visai nesnei pristatytas. E, Horizontas Europa bus pradėtas taikyti nuo 21 metų, jis remiasi trimis ramščiai. Čia vadovavomės Horizonto 2020 20 pagrindę sąrangą. Pirmasis ramsis atviras mokslas, e, antras pasauliniai iššūkiai ir pramoninis konkurencingumas ir trečias ramsis tai yra naujovės ir inovacijos. Panašius ramšius turime. E, e, ir, ir Japonija. Ypatingai buvo daug kalbėta apie atvirą mokslą, pirmąjį ramsį, nes mūsų užduotis yra stiprinti pramoninį konkurencingumą per naujovių dėgymą Japonijoje. Girdėjau, kad įgyvendinami e, pro, bandomieji projektai pagal Horizontas 2020 tai darė Europos naujovių komitetas. Tikslas yra e, išradėjai mintis paversti produktais, kurie būtų teikiami rinkoje. Taip pat svarbu skatinti VI, kad ir šios neštų savo indėlį. Uh, Na, o pagal ho ho horizontas Europą tai bus daroma ir toliau. Aš manau, kad tai iš tikrųjų labai tinkamas metodas. Trečias dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti. E, mes taip pat įgyvendiname politikos kryptis, kuris tikslas yra skatinti atvirų, atviras naujoves Pavyzdžiui, e, mokslo ir tyrimų rezultatų dėgymas rinkoje. Na ir tai galime daryti e, skatindami dalyvavimą nacionalinėse mokslinių tyrimų ir naujovių projektuose. Pavyzdžiui, mes e, įsteigėme atvirų naujovių laboratorijas, kurių tikslas skatinti naujovių dėgymą. Universitetai dalyvauja, mokslinių tyrimų institutai ir viso to pasakoje galima uh, kurti praktinį panaudojimą ir to galima pasiekti bendradarbiaujant ir su įmonėmis, atsižvelgiant jų poreikius. Be to, mes steigiame bendras mokslinio tyrimų laboratorijas su pračiomis įmonėmis tam, kad iš universitetų ir mokslinio tyrimų institutų E, žinios, rezultatai būtų perdodami įmonėms sutinkamai su jų poreikiais. Apibendrinimas galiu pasakyti, kad atviros naujovės yra būtinai reikalingos tam, kad įveiktume pasaulinius iššūkius, o taip pat tam, kad būtų kūriami nauji produktai, paslaugos ir rinkos. Tam, kad e, galėtume kurti gerovę, e, kurti plėtoti mūsų visuomenės. Ir šiuo tikslu labai svarbu, kad ES ir Japonija dalintųsi savo pasiekimais. Ir kartu pasiektume ir darnaus vystimasi tikslų, kuriems teikiame ypatingą prioritetą. Yra puikių įmonių ir mokslinio tyrimų centrų tiek ES, tiek ir Japonijoje. Tačiau manau, kad jų veikla turėtų būti papildoma tarpusavyje per bendradarbiavimą. Aš manau, kad taip kartu galėtume spręsti pasaulinius iššūkius, kaip kad e, klimato kaita kartu ir gyvendinti bedarnaus vystimosi tikslus. Taigi norėtume, kad šis bendradarbiavimas ir pagal Horizontas Europą programą būtų tęsimas, kas duos naudos abiems pusės. Ir tikiuosi, kad šios dienos seminaras bus pirmas žingsnis link naujos visuomenės kūrimo. Dėkoju. Uh, um... Labai ačiū, gerbiamas generalinį direktoriau. Dėkoju visiems prelegentam. Dėkoju taip pat jum, generalinį direktoriau, kad pateikėte konkrečių pavyzdžių, kaip inovacijos skatinamos jūsų valstybėje narėje. Kalbėjote taip pat apie bendradarbiavimą su ES, tie visi dalykai mum yra aktualūs. O dabar kviečiu trumpai diskusijai. Ir dabar ponia Kudricka, žodis jums jūs pirmoji pradėkite mūsų diskusijas. Dėkui. Turėčiau keletą klausimų gerbiamam komisijos nariui. Pritariu Jums, kad mokslas yra svarbus ir diplomatijos įrankis. Matome, kad kai kuriuose valstybėse narėse didėja demokratijos krize. Ar neturėtume uh, čia skatinti. atvirumą ir kad horizontas programa būtų atviresnė tom e, šiek tiek atsiliekančiom valstybėm narėm ir regionam. E, toliau kalbant apie profesoriaus Lamy pranešimą ir Australiją, ir Kanadą, ir bendradarbiavimo specifiką su tom šalim. Kaip jūs su tom šalim bendradarbiaujate? Kaip bendradarbiaujate su Kanados ir Australijos įvairiomis įstaigomis? Ar jos galės pasinaudoti ES lėšomis? Toliau, kalbant apie Rusiją, Kiniją, ar jų statusas e, pasikeitė, kai kalbame apie Horizontas Europą programą. Ir galiausia norėčiau paklausti štai ko. Aš manau, kad turime parengti ataskaitą išsamei apibūdinančią, kaip vyksta bendradarbiavimas mokslinės ryties su trečiosiomis šalimis, e, kokios mokslinės publikacijos buvo skelbtos, kiek patentų buvo mm, įregistruota, kokie talentingi mokslininkai e, išaiškėjo, išriškėjo tame procese. Ir šiame dalyke komisija turėtų rodyti iniciatyvą. Tai ar komisija keis e, trečių ir asocijuotų šalių e, apibriešti ir jų dalyvavimo Horizontas Europą programoje. Ir tai labai svarbu ir turint galvoje Brexitą. Ir norėčiau paklausti, koks bus ateityje Junktinės karalystės statusas. Dėkui. Dėkui, pirmininkė. Noriu padėkoti e, komisijos nariui, e, taip pat ir už padidintą biudžetą. Tai iš tiesų ženkli suma. Manau, kad ta uh, nauja bendroji programa uh, bus labai svarbi mokslinio bendradarbiavimo srityje. Mes taip pat pasisakytume už glaudesnį ir aktyvesnį tarptautinį bendradarbiavimą, nes iš tiesų tai labai svarbu. Noriu pasveikinti Japonijos svečius, kiek suprantu, Japonija ir Europos Sąjunga yra panašioje ekonomikos išsivystimo ir socialinėje situacijoje. Um, iškyla mums panašios problemos, tai turime uh, tas problemas bandyti bendromis pastangomis ir spręsti. Šiandien buvo kalbama, kaip svarbu yra uh, Um, bendradarbiauti siekiant tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo. Tai norėčiau paklausti, uh, kokie bus santykiai tarp valstybių naujų ir uh, kitų pasaulio šalių. Manau, kad čia turime, um, vengti, uh, turime veikti um, abipusiškumo principo pagrindu. Dėkui. Uh, you, Dėkoju. Pone Virkonen, žodis jum. Dėkui, pirmininkė, norėčiau uh, pasinaudodama šią galimybę padėkoti mūsų prelegentam. Džiaugiuosi, kad atvykote iš Japonijos į Europos parlamentą. Europos parlamentui labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą pramonės ir mokslinių tyrimų srityje. Su Japonija turime prekybos susitarimą su Japonija, tai tikrai mūsų ryšiai ir bendradarbiavimas taps daug glaudesni. Aš esu iš Suomijos. Suomija viena iš tų šalių, kuri visuomet daug investavo į mokslinius tyrimus ir plėtrą, bet ne tiek daug, kiek Japonija. Japonija visom Europos valstybėm narėm yra puikus pavyzdys, kiek reiktų investuoti į mokslinius tyrimus. Dabar Japonija investuoja 3,5 procento nuo BVP į mokslinius tyrimus ir inovacijas. Mes Europoje esame nusistatę 3 procentų nuo BVP investicijų tikslą, bet dabar net 2 procentų dar neinvestuojame. Taigi iš tiesų dar turime daug ką nuveikti ir skatiname valstybės narės didinti investicijas į mokslinius tyrimus ir inovacijas, nes tai labai svarbu mūsų ateičiai. Taigi Japonija yra puikus sėkmės pavyzdys. Mes labai džiaugiamės, kad komisija dabar iš tiesų e, pasiūlė e, plėsti Horizontas Europą e, programą 80 milijardų eurų. Jie buvo skirta pagal šią daugiametę finansavimo programą, pagal naują. Jai bus skirta 100 milijardų milijardų eurų, bet mes, parlamentas, norėtume, kad ta suma pasiektų 120 milijardų eurų. Aišku, dabar vyks dėrybos tarp valstybių narių ir komisijos. Turime investuoti pakankamai Europos lygmenių į mokslinius tyrimus ir inovacijas ir tą skatinti taip padaryti ir valstybės narės. Ir norėtume glaudžiai bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, tokiamis kaip Japonija, nes tai labai svarbu užtikrinant mokslinių tyrimų kokybę. Moksliniai tyrimai turi būti iš tiesų tarptautiniai. Noriu padėkoti visiems garbėms svečiam. Labai ačiū, kad atvykote ir iš tiesų jūsų pasisakymai skatina mus dar aktyviau dirbti šioje srityje. Dėkoju. Dėkoju už komentarus. Ar dar kas turėtų kokių pastabų? Pone Vyrink, prašom žodis jum. Dėkui, pirmininkė, gerbiamas e, komisarė, gerbiami svečiai. Aš labai norėčiau padėkoti jum už tai, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Ir aišku, labai aktualus klausimas yra e, būsimas bendradarbiavimas su Junktinė karalystė. Kalbama, kad labai svarbu stiprinti e, tarptautinį bendradarbiavimą bendrojoje Horizontas Europa programoje. Turime siekti įvairių partnerysčių, kurios duotų konkrečių rezultatų. Sakėte, kad labai svarbu racionalizuoti šią programą, kad joje lengviau galėtų dalyvauti partneriai už ES ribų. Norėčiau paklausti, Ar galvojate apie įvairias galimas tarptautinės partnerystės formas? Tai toks būtų mano pirmasis klausimas. Ir įsivaizduoju, kad turiu iki 7 e, birželio palaukti, bet norėčiau paklausti, kaip tas bendro finansavimo mechanizmas veiktų. Dėkui, ponė Matijas. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu portugališkai. Norėčiau padėkoti mūsų svečiams atvykusiems pas mus. ES ir Japonija turi pakankamai gilias ir senas bendradarbiavimo tradicijas. Parlamento ne viena misija vyko į parlamentą, man nusišypsojo laimė 13 metais, ne viena parlamento misija vyko į Japoniją, 13 metais man nusišypsojo laimė su tokia misija pabūti Japonijoje, džiaugiuosi, kad kitai bendrajai programai finansavimas yra padidintas. Mes norėtume, kad Mm, būtų 120 milijardų eurų skirta e, tai programai, komisija e, skiria 100 milijardų. Norėčiau paminėti kai kurios dalykus, kurie dar nebuvo paminėti. Pritarčiau kolegų jau pateiktiem klausimam, bet norėčiau sužinoti štai ką, kalbant apie tarptautinį bendradarbiavimą. Taip, jisai pagerėjo, iš tiesų e, vyksta tas bendradarbiavimas, yra partnerystė su įvairiomis šalimis, taikomas abipusiškumo principas, papildomumo e, principas. Ir kalbant apie ateitį, norėčiau paklausti, kaip mes, kalbant apie tą bendradarbiavimą, užtikrinsime, kad technologijos bus naudojamos taikiems tikslams. Ir e, gerbsime žmogaus teisės čia mūsų požiūris į žmogaus teisės su Japonija sutampa Europos Sąjungoje. E, žmogaus teisės e, yra ginamos ir užtikrinamos ir kartais bent ne visos, ne visos mūsų trečios šalis partneriai yra pasirengę ginti žmogaus teisės. Daugiau klausimų nėra. Ačiū. Ačiū, kad e, sudalyvavote diskusijoje. Dabar norėčiau paprašyti komisijos nario atsakyti į klausimus, nes išgirdome konkrečių klausimų. Ačiū, pirmininkė. Dėkoju už klausimus. Pradėsiu nuo ponios Kudrickos ir jos klausimų. Žinoma, detalesnės informacijos aš pateiksiu po poros savaičių, o dabar norėčiau mm, nuraminti jūs dėl dviejų dalykų. Visų pirma, mano įsipareigojimas didinti sumą, e, išplėsti programą ir įtraukti šalis ir skatinti jas siekti didesnės kompetencijos. Tai yra mano asmeninis įsipareigojimas ir aš nekartą sakiau, kad mūsų šūkis turėtų būti mm, arba meistriškumas arba kompetencija ir mes ir kitus turime skatinti to siekti. Matau, kad ši tema jums yra tikrai artima ir šie dalykai yra labai svarbus programai ir aš tikiuosi, kad jūsų laukia tokia gera staigmena, kai išgirsite, ką mes ketiname daryti ir kai vyks apie tai diskusijos. Na, aš negaliu dabar visko atskleisti, tiesiog galiu pasakyti, kad tuo, toje srityje numatome reikšmingą padidinimą. Jūs taip pat manęs klausėte apie lami pranešimą, kur buvo minimos tokios šalis kaip Australija ir Kanada. Nenoriu dabar kalbėti apie konkrečias šalis. Tiesiog norėjau pasakyti, kad tarptautinis bendradarbiavimas turi būti ne tik, neturi apsiriboti vien mokslinė diplomatija, bet reikia galvoti ir apie šalis, kurias, kuriams norime padėti. Pavyzdžiui, mes prijungėme Tunisą, nes norėjome pasiūsti signalą, kad Tunisas yra ta šalis, kuri kovoja už demokratiją, kuri dalyvavo milžiniškoje kovoje tokiu baisiu istorijos laikotarpiu. Mes norėjome panau, tą panaudoti kaip politinį signalą. Ta pati taikome ir Ukrainai. Tačiau norime pritraukti ir tokių šalių kaip Kanada. Na gerai, įvardysiu šią šalį. Tai yra puiki, puikių mokslinių pasiekimų šalis ir mes galime vieni iš kitų pasimokyti. Taigi mano tikslas yra turėti priemonių, kurios man padėtų pasiekti tokias šalis kaip Kanada, nes tai yra puikus pavyzdys. Ir taip pat noriu pakeistų kriterijų, kad galėtume įtraukti tokias šalis. Klausimas, į kurį šiandien tiesiogiai negaliu atsakyti, yra Junktinės karalystės klausimas. Šis klausimas priklauso nuo kitų diskusijų, nuo dėrybų ir nepriklauso nuo manęs. Bet nuo mūsų, nuo jūsų ir manęs priklauso Kitas dalykas, mes galime parengti tokią asociacijos koncepciją, kuri suteiktų galimybę kitoms šalims prisijungti. Ir jeigu Junktinė karalystė nuspręs, nuspręs ateityje plėtoti su mumis santykius mokslinių srityje, ir aš jau sakiau, kad labai tikiuosi, kad po visos tos sumaišties mes vis dėlto perėsime prie tokio etapo, kai galėsime plėtoti santykius, jeigu viskas vyks tinkamai, aš manau, kad Junktiniai karalystiai duris liks atviros dėl visų priežasčių, kurias minėjau. Aš manau, kad jungtiniai karalystiai reikia mūsų, o mums reikia jungtinės karalystės. Mes tikrai stengsimės programą parinkti taip, kad ji tiktų ateičiai. Ir galvosime ne tik apie tokią šalis kaip Junktinė karalystė, kuri dabar priklauso mūsų šeimai, bet vėliau pasitrauks, bet galvosime apie tokią šalis kaip Kanada. Taip pat mes žiūrėsime į skaičius, pavyzdžiui, kiek patentų yra konkrečiose šalise, kiek straipsnių paskelbta ir taip toliau. Toliau, ponia Ruiz, dėkoju už tai, kad mane sveikinote, ačiū Jums už pagalbą. Kai Jūs rengėte pranešimą, apie tarptautinį bendradarbiavimą. Tai tikrai padėjo mums rengiant mūsų strategiją. Dėkoju Jums už tai. Tačiau Jūs taip pat pavartojate žodį, kuris, e, manau, turės lemiamos reikšmės Europos ateičiai. Tai yra abipusiškumas. Ir tai siejasi ne tik su mokslu, bet su daugeliu kitų dalykų, kuriuos darome. Mums reikia geresnės globalizacijos, reikia daugiau abipusiškumo. Šiandien dėja ne visi mūsų santykiai yra abipusiai. Europa yra atvira, bet kartais kiti nėra atvirai nusiteikę. Ir pavyzdžiui, turime šalių, kurios dalyvauja mūsų programoje, bet mūsų bendrovės negali dalyvauti jų programuose. Taigi politinių požiūrių aš jums visiškai pritariu. Toliau ponė Virkunen. Ačiū Jums už paramą, už Jūsų pastabas. Kaip sakėte, parlamento ir komisijos dar laukia didelis darbas, bet labai gerai, kad visi esanti šioje salėje ir apskritai parlamente mus remia. Toliau, ponė Vyring, jūs kalbėjote apie būsimą bendradarbiavimą su Junktinė karalystė. Noriu pakartoti, kad negaliu atsakyti į šį klausimą dėl jums žinomų priežasčių. Bet kaip jau sakiau, tikiuosi, kad mūsų ateities santykiai yra galimi. Ir jeigu Junktinė karalystė norės būti trečiaja šalimi, tai reikės plėtoti sąžiningus santykius. Čia norėčiau pasakyti dar vieną dalyką, kad ir kokį pasiūlymą teiktume, tas pasiūlymas bus teisingas santykių ir lėšų prasme, lėšų paskirstimo tarp šalių prasme. Aš noriu, kad šalis dalyvautų ir noriu būti teisingas. Tai galvo, reikia galvoti, kiek tai kainuoja, kiek kainuoja organ, programos organizavimas, nes turėsime ir administracinių išlaidų ir norime, kad valstybės sumokėtų teisingą savo dalį už tuos santykius. Toliau dėl bendro finansavimo. Aš manau, kad bendro finansavimo mechanizmas ir toliau veiks. Turime gerų šios ryties pavyzdžių. Nemanau, kad bus didelių to bendro finansavimo mechanizmo pakeitimų. Uh, Detalesnė informacija pateiksiu vėliau. Toliau, ponė Matyš, jeigu vertėjai neprieštarauja, kalbėsiu portugališkai minutę ar dvi. Senhora deputada, muito obrigado. É sempre um gosto vê-la aqui. E, um, uh... Ačiū, ponia Matija, aš visada malonu jūs čia matyti. Jūs pateikėte neblogą pavyzdį, kad anksčiau pasiūlymas buvo 100 tūkstančių, vėliau sumažėjo iki 80 tūkstančių, dabar siūloma 120 tūkstančių. Tikiuosi, kad taip ir bus ir tikiuosi, kad mums e, pavyks pagerinti savo pasiūlymą. Čia mes tikimės parlamento narių paramos. Jūs taip pat e, klausėte e, apie programos ateitį, ar ji visada bus skirta civiliniams tikslams. Horizontas Europa yra programa civilinės paskirties, ne karinės paskirties programa ir visada turėsime tą takoskirą. Dėl vertybių, manau, kad jos labai svarbios Europos ateičiai ir ne tik mokslo programoms. Mokslininkai, kurie dirba su mumis, turi vadovautis tomis pačiomis vertybėmis kaip ir mes. Tai yra ir turiu galvoje ir žmogaus teisės, ir žmogaus teisų hartiją. Tai svarbu ne tik moksle, bet visose mūsų darbose. Nes jeigu mes nepasirūpinsime, kad tos vertybės būtų gerbiamos, tai reiškia, kad mes tinkamai netliksime savo darbo. Ačiū Jums už tuos klausimus. Dėkoju komisijos nariui. Galiu Jūs patikinti, kad vertėjai tikrai susitvarkė su portugalų kalba be problemų. Gal Jūs portugališkai kalbat, kalbate dar sklandžiau negu angliškai, nors žinoma, tai praktiškai neįmanoma. Taigi ačiū. E, bičiuliai, dabar baigiame savo pirmą dalį ir turime puikią sąsają su kitomis dviem dalimis. Manau, kad keletą žodžių dabar jums tars ponas Paul Rubik, jis yra labai patyręs, ne tik mūsų komiteto narys, bet ir sto narys, buvęs pirmininkas ir dabartinis pirmasis vicepirmininkas. Taigi, Poli, žodis tau. Ačiū, pirmininkė, manau, galite kalbėti vokiečių kalbą. Na, bet galbūt iš japonų kalbos į anglų kalbą bus lengviau versti. Na, manau, kad Na, manau, kad svarbu prisiminti svarbiausią technologijų forumą, jos sąsają su Europos parlamentu. Mums labai svarbu pateikti rezultatų piliečiams ir manau, kad e, tas šimtas milijardų, apie kuriuos kalbame, nėra pakankama suma, kad e, įgyvendintume, patenkintume visus mokslinių tyrimų ir inovacijų poreikius Europos lygių. Manau, kad svarbu kalbėti ir apie žemės ūkį, nes ir žemės ūkiui reikia naujų rodiklių, naujos veiklos ir naujų technologijų. Aš siūlyčiau sutelkti dėmesį į tvaraus vystimosi tikslus. Numeris vienas tai yra apsirūpinimas maistus, numeris šeši e, sanitarija, švarus vanduo ir numeris septyni atsinaujinanti energija. O tai yra mūsų komiteto darbo esmė. Aš manau, kad e, tikrai bus lengva kartu su kolegomis iš žemės ūkio srities sutarti, kad reikia kažko imtis jaunų ūkininkų labui ir taip pat prisidėti prie vystimosi, ypač Afrikoje, kad žmonės galėtų išsimaitinti iš savo pačių darbo, taikydami naujausias mokslinės technologijas. Toliau sanglauda. Aš sužinojau, kad Dabar svarstoma galimybė naudoti autonomiškus automobilius, bet reikia galvoti ir apie infrastruktūrą, ir apie mokymasi, dirbtinį intelektą, kaip tai sudėti į mūsų infrastruktūrą, kad galėtume dinamiškai dirbti. Taigi mūsų merai, mūsų regionai turėtų būti suinteresuoti gauti naujausių pasaulio technologijų kad jos įsitvirtintų ne tik Europoje, bet ir visame pasaulyje. Aš žinau, kad mes dabar turime priekybos susitarimą su Japonija. Japonija galėtų ES pateikti daug produktų ir prekių. Mes taip pat galėtume padėti Japonijai. Mes galėtume e, prisidėti prie pasaulinio vystimosi. Taigi dėkoju STS forumui, STO, Europos parlamentui ir bus jums įtre komiteto pirmininkė. Mes dirbame turime dirbti nuosekliai. Taip pat noriu paprašyti, kad pasinaudotumėte ir socialiniais tinklais ir kad visam pasauliu pasakytumėte, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos turi būti mūsų prioritetas. Ačiū. Let me, let me say thank you to all your, uh, you uh, speakers in our. Na, kągi pasisakė visi prelegentai. E, turėjo kalbėti įžanginė dalies. Dabar siūlau padaryti trumpą pertraukėlę ir per pertraukėlę paprašysiu ateiti poną Ruso, poną Makinel, poną Čiubačį ir poną Irino. Tai yra pirmieji prelegentai. Na ir kaip ir pona Borginjo kaip vieną iš pagrindinių organizacijų. Jis yra Europos mokslinio tyrimų tarybos e, pirmininkas. Taigi dabar e, pasikeis podimo sudėtis. Prašau ateiti prie regentus į priekį. Ladies and gentlemen, it's my duty. Ponios ir ponai, man dabar tenka pareiga mm, pristatyti antrosios sesijos dalyvius. Ir kaip žinia, ši antroji sesija yra skirti e, didiesiams žmonės iššūkiams Horizontas Europa bendradarbiavimas per STI formą. Taigi mes turime visą prelegentų grupę, kurie ir kalbės apie šios klausimus. E, Na ir pirmiausia, pasisakys ponia Kristina Ruso. Ji yra. Ji dirba tarptautinio bendradarbiavimo um, institucija nuo 13 metų Liepos mėnesį, taip pat atsakinga už tai, kad būtų skatimas bendradarbiavimas su tarptautiniais partneriais mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje, tam, kad būtų uh, didinamas ES mokslinio ekscelencijos centrų patrauklumas. Prašau, ponė Ruso, dėkoju. Pane pirminkė, labadiena visiems. Na, man šiandieną labai sudėtinga pasisakyti po pono komisaro Moedas pasisakymų ir po svarbių po to vykusių diskusijų. Na, manau, kad mm, galvojant ir apie laiką, kadangi šiek tiek atsiliekame nuo tvarkarašio, pasisakysiu trumpai ir tiesiog mm, trumpai padarysiu įžangą į šią sesiją. Sesija skirta didiesiams žmonėms Nijos iššūkiams bendradarbiavimas pagal 9 mokslinio tyrimų programą atvirumas pasauliui. Taigi ši e, horizontas Europa 9 pagrindų programa, e, bent jau tai, tai pavadinta mūsų pasiūlyme, tai paminėti ir pasiūlymė dėl daugiametės finansinės programos. Taigi ši programa yra skirta didžiųjų visuomenės iššūkių sprendimui. Mes e, sudėjome daug pastangų, rengdami Horizontas Europą programą, konsultavome su suinteresuotais asmenimis, mokslo bendruomenė tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu lygiu. Taip pat bandėme e, išklausyti ir piliečių, ir mokslininkų, tam, kad geriau suvoktume, kokie yra tie didieji iššūkiai, kuriuos norime bendrai spręsti e, per mūsų horizontas e, Europą mokslo ir tyrimų ir naujo dvigimo programą. Na, aišku, galėčiau leistis į detalės E, horizontas Europa bus patvirtinta birželio 7 dieną ir kai mes jau ją pristatėme, kaip pristatėme ir daugimetę finansinę programą, ši programa remsis trimis ramščiais. Ir norėčiau kaip tik ir pakalbėti vieną iš tų ramščių, tai yra uh, E, pasauliniai iššūkiai, e, vieš, atviras mokslas ir atviras naujovės. Ir šis ramstis ir sukurtas tam, kad būtų galima spręsti e, iššūkius, ku, su, su kuriais mokslininkų ir piliečių nuomonė susiduria žmonija. Uh, Na ir norint siekti darnaus vystimosi tikslų, šis ramsis apima tokias rytis kaip mokslas, atsiprašau, kaip atsparumas, klimatas, energetika ir mobilumas, e, maistas, taip pat mažo CO2 kiekio visuomenė, o taip pat mokslinio pajėgimo didinimas svarbiausiose sritise, kurios sąlygojo pokyčius mūsų visuomenėje ir e, e, ūkija. Taigi visam tam užtikrinti reikalingas mokslinis bendradarbiavimas. Norėčiau trumpai pakomentuoti mūsų strateginį bendradarbiavimą su Japonija. Kadangi e, diskusijose dalyvauja ir STI formas. Ir Japonija yra e, svarbus partneris mokslo naujovių dėgymų, mokslinio tyrimo srityje. Mes kartu, kaip ir Japonija, susidurime su panašiais iššūkiais, kaip pavyzdžiui, visuomenės senėjimas, e, prieiga prie kritinių žaliavų, visu, visuomenės senėjimas, piliečių gerovė ir mes panašiai žiūrime ir pagrindinius tarptautinius tikslus. Tai reiškia, mes rengime reguliarius politinius dialogus tarp Japonijos ir Europos Sąjungos, taip pat turime, tai sukūrė praeitais metais bendrą Japonijos ir ES valdymai komitetą ir mes nustatėme bendras interesų sritis, kaip pavyzdžiui, automatinis vairavimas, e, apsirūpinimas energetika ir kitas sritis. Taigi kartu su Japonija, e, taip pat ir su moksliniais iš kitų e, pasaulio dalių galime dirbti iš vien tam, kad galėtume spręsti didžiausius žmonius iššūkius. Dėkoju. Dėkoju. Na ir kitas kalbėtas yra ponas Jetsukatsu Irino. Jis yra Jetro, tai yra Japonijos išorės priekybos organizacijos vicepirmininkas. Šias pareigas eina nuo 17 metų spalio mėnesių, o prieš tai jisai dirbo uh, Je, Japonijos priekybos ir uh, ekonomikos. Uh, ministeriją. Jis taip pat e, buvo ir patarėjas. E, e ekonomikas klausimas, jis dirba Neksi, Singapūro biure, kuris skiria metę atitinkamą Japonijos ministeriją. Dėkoju už tai, kad mane pristatėte. Mano vardas yra e, Japonijos Zako Irino, darbu organizacija JETRA. Visai neseniai pasisakiau mm, viename renginyje e, JETRA, tai yra Japonijos e, vyriausybės organizacija, kurios užduotis yra e, skatinti priekybą tarp Japonijos ir likusios pasaulio dalių, skatinti skatinti investicijas. Mes dirbame su 74 atstovybėse, 53 šalyse ir taip pat Jetro Briuselio atstovai dalyvauja šios dienos renginyje. Uh, Per šį tinklą mes vykdome nuolatinę veiklą, bendradarbiavame ir su mokslo technologijų ir inovacijų komitete. Na ir per tokį bendradarbiavimą jie turi tikėsi, kad Japonija ir ES ir toliau išlieks daugiausiai naujovių dėgančiais regionais pasaulyje. Kartu tai pritrauks investicijas ir skatins priekybą. Uh, Na, kadangi aš atstovauju Japonijos priekybos ir uh, e, priekybos organizacijai, norėčiau pakalbėti apie mūsų veiklos du aspektus ir tai pažiūrėsiu iš pasaulinių iššūkių perspektyvos. Na taip, mes galime kalbėti apie ketvirtą skaitmeninė revoliucija. Be to mes palaikome programas skirtas įmonių startuolių palaikymui. Ir, ir tikiuosi, kad šios temos duos posmį ir jūsų būsimoms diskusijoms. Taip, gerokai keitėsi ūkio ekonominė struktūra. Tai vyko ketvirtos pramonės revoliucijos pasiekoje. Ir šios tendencijos nesuprasi, jeigu neatsižvelgti į mokslo ir mokslinio tyrimų pasiekimus. Ir dėl šios revoliucijos atsirado naujos veiklos rytis - internetas, dalymasi e, ekonomika, e, taip pat daiktų internetas. Visa tai iš esmės pakeitė tradicinius verslo modelius Todėl reikia, kad ir mokslo tyrimų srityje būtų atsižvelgta šias tendencijas. Ir be to mes parengė, padedame startuoliams ir padedame plėsti Japonijos verslą ir užsienį. Nu, startuolės leidžia dėkti naujoves, pasiūlydamos per trumpą laikotarpį naujų produktų ir paslaugų. Tai daroma tiek nacionalinėje, tiek ir tarptautinėse rinkose. Na, kai jau kalbėjau apie mūsų veiklą, bet minėjau, kad mes dalyvavome tarptautinėje paslaugoje, pas, parodoje skirtoje automatikos, sebit Hanoveryje. Uh, 17 metų e, e, kovo mėnesį e, atlikome pristatymą ir, ir nauja automatizacijos banga dera su naujų technologijų dėgymu, kaip pavyzdžiui didėjai duomenys, IOT ir taip toliau. Mums labai svarbu spręsti visuomeninės problemas, kaip kad pavyzdžiui energetika, aplinkosaugos iššūkiai ir tai galima daryti sėdami naujovis su technologijomis. Jie tro, ir toliau tęs savo veiklą, bendradarbiaudame su partneriais, kas leis skatinti technologijų dėgymą ir visuomeninių problemų sprendimą. Taip pat E, tęsime veiklą susijusią su naujovių dėgymu ir labai svarbu sumažinti e, kliūtis įmonėms pasinaudoti laboratorijų paslaugomis. Tai sukurtų ir naujovių dėgymo, augimo ekosistemas. Šiek tiek apie inovacijas. Mes turime inovacijų programą, ji ypatinga ir jos dėka e, Japonijos įmonės gauna apmokymus, e, mokomas apie užsienio mentalitetą, verslo modelis tam, kad galėtų plėsti savo veiklą į užsieninį. Na ir Europa ir Japonija tikėjusi, ir toliau pirmauti kaip naujovis dėgiantis e, regionai, skatinti priekybą. Na ir. Na, ir Japonijos vyriausybė taip pat paremė startuolis ir mūsų organizacija aktyviai prisideda prie vyriausybės programų įgyvendinimo. Uh, Na ir pavyzdžiui, viena programa bus inicijuota kitą savaitę. Ir, na ir po, prieš keturis metus vyko pasaulinės judumo kongresas. Buvo kalbama apie judumą. Atsiprašau. Be to, mes stengiamės įdėkti atviras naujoves taikome e, priemonės automobilių gamybos srityje. Na ir taip pat e, ieškome naujų galimybių pramonės srityje. Ir Japonijos bei ES startuoliams tenka daug svarbiau, daugiau svarbos negu anksčiau. Todėl dedame daug pastangų uh, tam, kad atsivertų verslo galimybių panašioms įmonėms. Taip pat pabaigai dar norėčiau informuoti apie naują veiklą programą skirtą startuoliams paremti ir mes tikimės, kad mūsų organizacija ir toliau prisidės prie mokslo ir naujovių dėgymo per STI formą ir taip pat per pasaulinę verslo akademiją ir politikos formavimo akademiją. Na ir tikiuosi, kad šios dienos renginys bus katalizatorius, kuris paskatins tolimesnį bendradarbiavimą. Dėkuoju iš jūsų dėmesį. Thank you, Mr. Jaino. Dėkoju gerbiamam prelegentui. Toliau kitas mūsų svečias yra ponas Rijodži Čubači. Jis yra pažangaus pramoninio mokslo ir technologijų instituto prezidentas. Tai norėčiau paprašyti, e, kad e, priminti tiesiog mūsų svečiam, kad jūs dirbote Sony korporacijoje, ėjote vadovaujančias pareigas. Dėkui, gerbiamas e, pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie tai, ką Japonija yra nuveikus pramonės ir mokslo srityje. Mokslas ir technologija prisidėjo prie ekonomikos plėtros, masiškai naudojant gamtinius išteklius. Ir dėl to atsirado rimtų problemų, nes buvo naikinama aplinka, mažėjo išteklių atsirado energetikos problemų. Taigi klimato kaitos problema tikrai turi būti sprendžiama. Ir mes dėjome daug pastangų, kad mažintume šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Čia rėmėmės Kyoto protokolų. Ir ši mūsų politika buvo pagrista siekiu apsirūpinti energetikos ištekliais, užtikrinti energetikos e, saugumą ir siekti ekonomikos plėtros, mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų e, kiekį 6 procentais iki 30 metų ir didinant atsinaujinančių energetikos šaltinių naudojimą. Kol kas tokių išteklių naudojimas pas mus sudaro tik 15 procentų ir mes atsiliekame nuo ES. Ir Japonijos vyriausybė e, paskelbė, kad iki 30 metų mes turime tikslą 24 procentus energijos pasigaminti iš atsinaujinančių šaltinių ir sieksime, kad tie šaltiniai taptų pagrindiniu energijos šaltiniu ateityje. Bet čia dar yra problemų, nes tokios energijos kaštai yra aukšti, tokia energija nėra stabili ir tokios energijos įjungimas į esamus energijos tinklus irgi nėra labai paprastas. Mes uh, uh, Taip pat noriu pasakyti, kad nemažai gamtos katastrofų rodo, kad energijos klausimus turime spręsti, apsirūpinimo energiją klausimus turime spręsti iš esmės. Ir tų klausimų atskira elektrinė ar atskiras energijos tiekėjas neišspręs. Čia reikia bendradarbiavimo visos šalies mastu ir mes norime sukurti e, tokią tvarę visuomenę. E, mokslinius tyrimus energetikos rytyje vykdome seniai po žemės drebėjimo ir atominės katastrofos 2011 metais įkūrėme Fukushima atsinaujinančios energetikos institutą. Ir e, čia trys pagrindiniai dalykai yra svarbus - gaminti energiją, ją perduoti, transportuoti ir taupyti. Energijos gamyba. Čia vykdomi tyrimai e, vėjo energetikos srityje ir mm, saulės energijos srityje kalbant apie vėjo energiją, tai čia norime optimizuoti tokią energiją, um, turėdami metodiką, kaip nuspėti vėjo kryptį ir stiprumą. Vykdome e, taip pat nacionalinius projektus m, mm, naudo, m, mm, vandenilio naudojime, e, gaminant energiją. Ir čia e, tyriame galimybės, e, kaip tas vandenilis galėtų būti geriausia pernešamas įvairių nešėjų. E, turime sukūrę sistemos modelį, E, parodydami, koks optimalus būtų energetikos gamybos ir kūrimo modelis. Taip pat turime neužmiršti, kad atsinaujinanti energija turėtų sklandžiai e, patekti į dabar esamus energijos ir elektros tinklus. Ir čia turime įvairių šio laikinių technologijų ir norime tapti e, tarptautinių tyrimų centru šioje srityje ir kviečiame tyriejus iš įvairių pasaulio sričių. ES turės horizonto e, programą Horizon Europe ir energija, manau, irgi bus viena pagrindinių e, šios programos temų. Taigi mes kviečiame bendrai e, dirbti E, energijos mokslinių tyrimų srityje. Ir tikimės, kad bendrai, e, bendromis pastangomis galėsime apsisaugoti nuo klimato kaitos neigiamų padarinių. Dėkoju, gerbiamas Čiubačiai. Ir dabar suteiksiu žodį paskutiniam mūsų svečiui, Tai yra ponas Henry McKinnell, jis yra Moody's korporacijos pirmininkas iš JAV. Dėkui, ponė pirmininkė, noriu padėkoti visiems, kurie čia atvyko. Aš geriau, aš labiau mėgstu dalyvauti diskusijos ir atsakyti klausimus, negu sakyti kalbas. Taigi, galėtumėt manęs paklausti, ką čia Mūdis korporacijos pirmininkas veikia šioje salėje. Aš 24 metų e, būdamas gavau Stanfordo mokslų daktaro laipsnį. E, Stanfordo universitetas e, tada buvo mm, pasisakė kaip už, už įvairių profilių, mm, mokslinių profilių skatinimą ir aš tada dirbau jūrininkystės srityje o po to nusprendžiau verslo patirties įgyti ir pradėjau dirbti Pfizer įmonėje Japonijoje, ten dviejus metus dirbau. Pfizer tada buvo didžiausia moksliniais tyrimais pagrista farmacinė įmonė, taigi mm, įgyjau patirties tyrimų srityje, mano keturi vaikai gimė keturiose skirtingose šalise aš galėjau e, dalyvauti e, sveikatos apsaugos sistemų darbe įvairiose valstybėse. Ir e, manęs galite paklausti, ką aš galvoju apie tas įvairias sveikatos sistemas, kur būtų geriausia sistema. Čia pats situosiu Mahatma Gandhi, kai jis pirmą kartą atvyko į Londoną. Ir pasisakė už tokias sklandžias reformas, be, be reformas pasiektas e, švelniomis priemonėmis. Ir jo paklausė, ką jūs galvojate apie vakarų civilizaciją. Ir Mahatma Gandhi pagalvojo ir atsakė, būtų gera idėja, kad tokia civilizacija būtų. Tai kalbant apie tai, jei manęs klaustumėt, ką aš galvoju apie sveikatos apsaugos sistemas, tai būtų iš tiesų gera idėja turėti tikrą sveikatos apsaugos sistemą, nes aš žinau, kad ne viena pasaulio valstybė nėra patenkinta savo sveikatos apsaugos sistemomis, nes jos turėtų būti tobulinamos. Ir čia du dalykai yra - galimybė gauti sveikatos paslaugas ir tai, kad jos būtų įperkamos. Ir Mm, tai, kad ne visi žmonės gali prieiti prie tų sveikatos paslaugų geriausia matoma Afrikos valstybėse. Aš e, buvau patarėjas sveikatos klausimais prezidentui e, Džordžui Bušui ir aišku, e, turėtų visi, kam reikia daktaro turėti galimybę pas tą daktarą nueiti. Nes sveikatos apsauga nėra, pažiūrėjau, parama ma maistu, kai tiesiog padalini maistą ir visi patenkinti. Nes sveikatos paslaugos tai yra, e, jei žmonės, pažiūrėjau, serga e, infekcinėmis legomis, gauti tinkamą diagnostiką ir po to gydimą. Tai vietoj to, kad važinėčiau po konferencijas ir sakyčiau kalbas, Aš su keletu draugų, infekcinių sričių specialistai, su, sukūrėme infekcinių lygų e, institutą ir norėjome, kad tai būtų ne kažkieno užsieniečių, kažkokių užsieniečių sukurta įstaiga, o mm, atidavėme tą, tą savo institutą, perdavėme vietos gyventojams. Ir mes dabar dirbame šioje srityje 10 metų, tame institume dirba 2000 žmonių, tai nėra pelno siekiantis institutas. Apmokėme 25 tūkstančius sveikatos specialistų Afrikai iš įvairių pasaulio šalių, pradedant Australiją, baigiant, e, pažiūrėjau, Lenkiją, kurie savo ruoštų vėl toliau e, apmoko kitus e, žmonės, kitus specialistus. Taip, sveikatos apsaugos rytyje yra labai daug problemų dėl galimybės patekti pas daktarą ar įpirkti sveikatos paslaugas. Tai reikia tiesiog daryti, ką gali. Aš turėjau tam tikrų išteklių ir galimybių ir jei nuvažiuosit į tą infekcinių lygų institutą, tai pamatysite, jum bus parodytas tas MKC centras. Ta, tai yra McKinnell Knowledge Center, McKinnell žinių centras. Tai aš buvau, aš buvau žmogus, o dabar tapau pastatu, nes tas, tas pastatas, tas institutas, tas centras turi mano pavardę. Ačiū, ačiū Jums už pasisakymą. Dabar turime laiko trump, keliems trumpiems klausimams, nes mums labai trūksta laiko ir čia, kadangi turime svečių iš Japonijos, turime būti punktualūs. Ar yra klausimų? Klausimų nėra. Noriu padėkoti visiems pranešėjams už pasisakymus. Dabar E, prašau mm, ateiti kitą mūsų prelegentų grupę. Aš pirmininkausiu ir šioje trečioje dalyje. Taigi dabar noriu pakviesti ponę Smolčič, mm, taip pat poną Serageldin, Džudį Makston, Motoko Kotanį. Well, while the speakers are coming, since I'm really under pressure. Mm, kol ateina pranešėjai, kadangi mus tikrai spaudžia laikas, noriu trumpai pristatyti šią, šią dalį. Mm, aš kalbėsiu trumpai. Na, e, pra, tos dalies pavadinimas yra smalsumo vedami moksliniai tyrimai, kaip bendroj, devintoji bendroji programa gali prisidėti prie būsimų mokslinių proveržių. Norėčiau čia pasakyti keletą dalykų. Mo, moksliniai tyrimai iš tikrųjų yra ekosistema, grindžiama parama, kuri turi būti įvairiai paskirstoma. Vienas e, iš būdų, tipinis Europos mokslinio tyrimų tarybos būdų yra sudaryti sutartį su asmenimis, kurie atlieka mokslinius tyrimus ir gyvena konkrečius projektus. Tačiau yra ir kitas būdas moksliniams tyrimams remti, tai yra parama mokslinio tyrimų tinklams. Tai yra svarbi vieta tarptautiniam bendradarbiavimui, nes Būtent tuose tinkluose yra numatoma konkreti mokslinio tyrimų kryptis, kuriai pritarė žmonės. Taip pat reikia ir nuolatinės paramos, kuri būtina, kad laboratorijos galėtų veikti ir galiausiai žmonės, kurie atlieka mokslinius tyrimus, yra iš tikrųjų žmonės, tai nėra institucijos. Taigi labai svarbu, kad žmonėms būtų suteiktos tam tikros vietos, pozicijos ir užtikrinta karjera. Taigi visada reikia galvoti apie šią mokslinių tyrimų ekosistemą. Antras dalykas, kurį noriu pasakyti, yra štai koks. Žinoma, smalsumo skatinami moksliniai tyrimai siejasi žmonių prot, galvose su konkrečiais projektais, kuriuos galima teikti. Manau, kad Japonija mums pateikė puikų mm, pavyzdį, mm, Japonijos mokslo ir technologijų instituto pavyzdį, kuris parodė, kad net jeigu ir kyla tokių bendrų iššūkių, galima pasinaudoti e, iniciatyvą iš apačios, kad tie iššūkiai būtų įveikti, bet žinoma, prieš tai reikia nusistatyti prioritetus. Ir galiausiai, kaip tą smalsumo, skatin, smalsumo skatinamus mokslinius tyrimus galima susijęti su poveikiu. Ir kaip jau sakiau, poveikis, paveikumas, kaip sakė komisijos narys Moidas, poveikis, paveikumas yra vienas svarbiausių dalykų įgyvendant naują programą. Ir visada reikia siekti poveikio ir mes turime atitinkamai lydėti mokslininkus, jiems padėti, kad jie iki maksimumo padidintų poveikį. Jie gali tai daryti savo iniciatyvą arba kitais būdais. Taigi tas klausimas ryšys tarp mokslinių tyrimų ir inovacijų kaip tik ir siejasi su poveikiu. Tokia mano įžanga. Dabar suteiksiu žodį Varnesai Smolčič. Ji yra gavusi stipendiją iš e, Europos mokslinio tyrimų tarybos ir dirba Zagrebo universitete. Ačiū. Visų pirma, noriu pasakyti, kad man didelė garbė čia pristatyti savo ERC projektą. Esu parengusi keletą skaidrių Mm, kuriomis papildysiu savo pranešimą. Aš esu gavusi Europos mokslininių tyrimų tarybos RC stipendiją e, astrofizikos projektui įgyvendinti. Ta projektą aš įgyvendinu Zagrebo universitete. Noriu akcentuoti, kad tai buvo vienas pirmųjų RC projektų, kuris yra įgyvendinamas Kroatijoje. Šiuo metu e, dabar turime penkis RC projektus. Pirmiausia, noriu prisistatyti, šiek tiek papasakoti apie save. Aš prisistatysiu to atvirumo kontekste, apie kurį šiandien girdėjome. Mano akademinė karjera buvo tarptautinė, o to ir reikia, kad ta, siekiant sėkmingos akademinės karjeros, nes iš tikrųjų daugiausiai žinių įgyji tarptautinėje atviroje aplinkoje. Magistro studijas baigiau Kroatijoje, universit Zagrebo universitete, kur šiuo metu dirbu dėstytoje, vėliau e, daktaro studijas jau e, Max Planck institute Vokietijoje, vėliau gavau keletą stipendijų e, JAV, e, taip pat e, Eko fonde Europoje, taip pat e, dirbau ir Australijoje, daug keliavau. Ir 2014 metais, dešimt metų praleidusi ne Kroatijoje, grįžau į Kroatiją. Mano moksliniai tyrimai yra susijęs su e, stebėjimo astrofizika. Iš esmės mes naudojamės geriausiais pasaulyje teleskopais ir stebime dangų, tam tikras dangaus dalis. Technologijos dabar yra tiek pažengusios, kad surenkame daug duomenų, kuriuos turime tvarkyti. Taigi iš esmės kalbame apie didžiųjų duomenų mokslą. Mes naudojame geriausiais pasaulyje teleskopais ir tai reiškia, kad tokio pobūdžio moksliniai tyrimai reikalauja didelių mokslininkų komandų, kurie dirba su didžiųjų duomenų rinkiniais. Taigi paprastai komandose, kuriuose dirbu, būna 100-200 mokslininkų, jie visi yra iš įvairių pasaulio šalių. Ir dabar, kalbant apie RC projektą, kuriam aš vadovauju, jis yra skirtas tam tikriems galaktikos evoliucijos e, aspektams tirti. Mūsų tikslas yra ištirti, kaip kosminiu laiku e, per kosminį laiką auga galaktikos, iš esmės nuo Žemės atsiradimo iki dabar. Ir Šis projektas yra svarbus, nes iš esmės kalbame apie instrumentų tokį kokybinį šuolį, kvantinį šuolį. Kai gavau ERC stipendiją, įvairūs instrumentai jau leido mums žengti didelius žingsnius pirmin, palyginti su ankstesnių kartų tyrimais. Ir matote grafiką, paprastą grafiką, kuris visą tai iliustruoja. Jis e, iš esmės parodo du svarbiausius mano tyrimų parametrus. Taigi mes stebime dangų, tas stebėjimas vyksta teleskopais iki tam tikro gylio ir kuo giliau, tuo geriau. Tai pavaizduota šios diagramos apačioje. Kitas parametras yra plotas. Kuo didesnis plotas, stebimo dangaus plotas, tuo geriau. E, vėlgi, čia e, šioje diagramoje einame iš kairės į dešinę, viskas, kas yra dešinėje ir apačioje, yra geriausi rezultatai. Ir tie simboliai, kuriuos čia matote, iš esmės parodo ankstesnių mokslinių tyrimų rezultatus. Jie yra išsidėstę kairėje viršutinėje diagramos dalyje kadangi labai patobulėjo instrumentai ir ateičiai mes turime didelių planų e, na, ateityje. Po 2020 metų mes tikimės užpildyti erdvę e, dešinėme apatinėme kampe. Ir e, tai, kas buvo padaryta praeitie, kas daroma dabar, leidžia mums žengti pirmin. Mes stengiamės susijęti ankstesnius tyrimus ir pasirenkti naujiems tyrimams, kurie bus atliekami ateityje. Čia parodžiau, kad projektas susideda iš trijų dalių. Gyvendindami pirmą dalį mes nagrinėsime tam tikrus galaktikų augimo aspektus, komponentus ir taip pat stengsimės visą tai susijęti su būsimais tyrimais. Taigi tiek būtų apie projekto astrofiziką. Dabar pakalbėsiu apie tai, ko, ką man e, leido padaryti RC Kroatijoje. Taigi Europos mokslinio tyrimų taryba sutikė man galimybę su, suburti vieną pirmųjų tarptautinių mokslinių grupių Kroatijoje ta grupė atlieka užseima konkurencinio aukšto lygio mokslų. Čia matote grupės nuotrauką. Grupėje yra trys e, doktorantūros e, studentai ir doktorantūrą baigė žmonės ir pirmasis e, daktaras, kuris atvyko į mūsų grupę, buvo iš Suomijos, jis dabar praleidęs trejus metus su projektu, grįžo į Suomiją. Kitas mokslininkas buvo iš Australijos. Mokslininkė buvo iš Australijos. Ji prieš keletą savaičių užbaigė dirbti pagal sutartį ir persikėlė į Pietų Afriką. Ir dabar atliks nepriklausomus tyrimus, turėdama stipendiją, kurią ten gavo. Trečias mokslininkas, grupės narys, E, buvo italas, gavęs Marie Curie stipendiją, jis kaip tik persikels į e, Paryžių ir dirbs su Marie Curie stipendija. Taigi tai buvo labai puikus būdas suburti produktyviai dirbančią jaunų mokslininkų komandą Kroatijoje. Dar turėčiau akcentuoti, kad Europos mokslinio tyrimų tarybos finansavimas suteikia mums galimybę palaikyti tarptautinius ryšius, nes mes daug lėšų panaudojame, kad palaikytume ryšius su bendradarbiais įvairiose šalise - Europoje, Australijoje, JAV ir, pavyzdžiui, Čilėje. Rezultatai, RC projekto rezultatai yra štai kokie. Mes paskelbėme maždaug 40 kolegų peržiūrėtų mm, straipsnių, 15 e, jų parengė mūsų grupės nariai Zagrebė. Tai buvo geras pagrindas mokyti jaunus, jaunus mokslininkus, kurie dabar sėkmingai dirba ir gauna naujas stipendijas. Ir noriu pasakyti, kad pirmas mm, doktorantūros studentas, kuris baigė mūsų universitetą, dabar e, tęsia studijas Heidelberge. E. Ir mm, vienas iš netikėtų rezultatų buvo tas, kad mm, kai gavome ERC paramą Kroatijoje, į tai labai sureagavo žiniasklaida. Ir dabar pastarosius ketverius ar penkerius metus mm, mūsų veikla buvo nuolat nušvečiama televizijoje, radijoje, buvo parašyta daug E, spaudos straipsnių. Taigi tai mums suteikia matomumą, taip pat mes e, ne, dabar turime galimybę bendrauti su visuomenė apie mokslo svarbą, o tai labai svarbu. Ačiū. Ačiū poniai Smolčič. Kit, kitas kalbėtojas yra Izmail Serageldin, jis yra e, Aleksandrijos bibliotekos Egipte E, steigiamasis direktorius ir val... patikėtinių tarybos narys. Na, šio, ši tema yra smalsumo skatinami tyrimai. Aš daug metų dirbau mm, Saulio bankė ir dažnai mes ten sakydavome, kad jeigu norime spręsti problemas, ar reikia investuoti ir perkelti tai, kas jau pasiekta laboratorijoje, uh, į konkrečią sritį, ar vis dėlto daugiau reikėtų investuoti į laboratorijų darbą. Bet aš manau, kad ES, pavyzdžiui, ES būtų mm, klaid, nekreipti dėmesio į smalsumo skatinamus mokslinius tyrimus. Mm, tai yra svarbus dalykas ir būtent taip yra kuriamos technologijos. Kitas dalykas, mes nežinome, kur visa tai mus nuves. Mm, nes taikomieji moksliniai tyrimai iš tikrųjų gilinasi į tai, kas jau yra plačiai žinoma, o smalsumo skatinami moksliniai tyrimai mus verčia peržengti šias ribas, bet tai nereiškia, kad tai viską pakeis. Noriu truputį prisiminti, kai buvo prieš šimtą metų toks nežinomas 26 metų e, žmogus, neturėdamas jokio daktaro laipsnio, E, paskelbė penkis straipsnius, kurie pakeitė pasaulį. Tai buvo Albertas Einsteinas. Einsteinas. Ir nuo po jo, remdamėsi tuo, kiti mokslininkai, pavyzdžiui, Nilsas Boras, pradėjo daug dėmesio skirti siekdamas suprasti atų, atomų struktūrą. Taip gimė kvantinė fiziką. Nors e, Einšteinui ir nelabai patiko, bet ji buvo toliau plėtojama. E, buvo tada svarstoma, kam ji galėtų pasitarnauti, bet dabar jau nebegalime įsivaizduoti 20-ojo amžiaus antros pusės, mm, kai galvojame apie elektroniką, mobiliuosius e, telefonus, kompiuterius, viso to nebūtų be kvantinės fizikos. O tie žmo, jeigu tie žmonės būtų sakę, kad neverta gaišti laiko tam smalsumo skatinamiems tyrimams, tai mes nebūtume turėję 20 amžiaus antros pusės pasiekimų. Labai svarbu, kad mes visi prisimintume tai, kas e, daroma Europoje. Mes tikrai sveikiname Europą, kuri ketina skirti 100 e, milijardų eurų. Bet tuo pačiu metu, manau, reikėtų galvoti apie vairių mokslo sryčių e, konvergenciją. E, na, čia norėčiau paminėti žodį bent, egiptiečių kalba tai reiškia, arabų kalba tai reiškia mergaitė, bet iš tikrųjų čia aš kalbu apie bioenergetikos technologijas. Labai svarbu e, rasti naujų pritaikymo būdų ir taip pat plėtoti ir sintetinę biologiją. Dar vienas rytis, apie kurią skatinčiau pagalvoti, yra daugiadiscipliniškumas. Labai svarbu dirbti tokiuose srityse kaip aplinka, socialinė darbo tvarkė, socialinis mobilumas. Ir ypač reikėtų dėmesio skirti Afrikai. Tai yra trečioji mano rekomendacija. Kodėl? Todėl, kad Afrikoje šiuo metu gyvena maždaug 1,15-1,2 milijardų žmonių. Tikimasi, kad iki šio amžiaus pabaigos gyventojų skaičius e, e, padidės keturis kartus. Na, kiti sako, kad jis patrigubės, tai reiškia bus maždaug 3,6 milijardo e, žmonių. Taigi bus milžiniškas padidėjimas ten, kitose regionuose augimas sulėties. Mm, tai, tai reiškia, kad padėtis Afrikoje bus labai sudėtinga, nes, pažiūrėjau, 90 procentų žemės ūkio Afrikoje priklauso nuo lietaus ir mm, akivaizdu, kad mm, mm, ūkininkams nepavyks išlaikyti augimo. Taigi, mm, E, kad ir apie ką kalbėtume - energijos šaltinius, išmanius miestus ir taip toliau - reikės bendradarbiauti. Ir kyla klausimas, kaip bendradarbiauti. Deja, praeitįje buvo daugiausia galvojama apie vyriausybių kontaktus, supratimo memorandumus ir taip toliau. Aš norėčiau paskatinti ES e, nustatyti tam tikras probleminės rytis, į kurias reikia gilintis. Ir, pavyzdžiui, jeigu įvardyjama kaip problema tam tikrų e, tam tikrų regionų ar tam tikrų šalių biologinės įvairovės taksonomija, tai reikia rasti žmonių, kurie su tuo dirbtų. Tai reiškia, kad e, mokslininkai ir profesoriai dirbantis Europoje, kurios finansuoja Europą, turės e, bandyti įveikti šios iššūkius, ieškodami bendradarbių tose šalise ir jie pasirinks geriausius bendradarbius. Ir būtent taip ir yra plėtojamas bendradarbiavimas, kai susivienyje mokslininkai ir, ir tyrėjai, kai jie tarptautinėse grupėse sprendžia problemas, tai yra daug veiksmingiau nei bandymas viską nuleisti per biurokratinės e, procedūras ir ministerijas. Aš esu tikras, kad turėsime galimybių E, maksimaliai pasinaudoti tomis milžiniškomis galimybėmis, kurias atveria ES ne tik ES šalims, bet visam pasauliui. Ačiū. Dėkuoju, ponė e, Seregeldin. Dabar suteiksiu žodį poniai Žiuli Makson. Ji yra karališkosios visuomenės išimties karalystės vykdomo direktorė. Dėkuoju, Šantjerai. Dėkuoju ir ponui Kaudžiumui e, už kvietimą o taip pat ir jo įkvepiančią viziją dėl mokslo ir technologijų įtakos visuomenėje. Taigi karališkoji visuomenė yra karališkoji Junktinės karalystės mokslo akademija, tai yra nepaprastai sena organizacija, ji egzistuoja daugiau nei 300 metų ir nuo pat pradžių e, ji jo demonstravo tarptautinį interesą. Iš pat pradžių aš aišku, e, tarptautinė tyrimai buvo veikiau ekspedicijų pobūdžių. E, tyriai vyko į Australiją, Naują Zelandiją, į Antarktiką. 19-20 e, amžiuje, tačiau dabar e, mes ir toliau skiriame dėmesio savo pirmai užduočiai, tai yra paremti mokslą, pripažinti e, geriausius mokslininkus plačiaja prasme, nepriklausomai nuo to, kur jie dirbtų pasaulyje. Ir aišku, mūsų karališkoji visuomenė dirba su Karališkoji draugija dirba su daugiau nei 60 mm, šalių pasaulyje, mūsų įkvėpia smalsumas, taip pat daug dėmesio skiriame um, taikomiesiams mokslams, kas tarpusavė dera ir kuriuose šalise mokslas e, stovi tik tais e, prie pradžių pradžios, todėl tenka paremti tas šalis, taip pat Pavyzdžiui, visai neseniai e, parėmėme vienos plačios programos e, įdėgymą Afrikoje, na, nors Afrikos šalimis bendradarbiavome jau daugybę metų, virš 20 metų, o grįžtant prie Europos Sąjungos, tai mm, horizontas Europą atveria puikių galimybių. Manau, kad finansavimas yra puikus, 100 milijardų eurų, tai yra tiesiog fantastiškas finansavimas. Na ir manau, jog yra daug ženklų rodančių, kad ES e, galvodama apie pasaulį, savo vietą pasaulyje, neapsiribojo ES sienomis. Pavyzdžiui, nesiniai buvo kalbama apie LabFab app ataskaitą, tai yra laboratorijos gamyba ir pritaikymas. Tai toje ataskaitoje yra pasakytas įdomus dalykas. Teigiama, kad investicijos į mokslą ir mokslinis tyrimus įgauna vis daugiau svarbos, e, formuojant geresnę Europos ateitį sparčiai besiglobalizuojančiame pasaulyje, kuriame um, be sėkmė vis labiau priklauso ne nuo gamybos, o nuo naujovių dėgymo. Tas pats pasakytina ir apie mokslinius tyrimus ir mokslą ir bendradarbiavimą šios rytyje. Taigi iš tikrųjų vis daugiau žmonių ES tai pripažįsta ir per būsimą horizonto programą jie iš tikrųjų įgaus galimybę būti tikrais lyderiais pasaulyje, nes ES pagrindų programos yra visapusiškos, jau pačios savaime ir jos atveria puikių galimybių bendradarbiauti ir su šalimis už ES ribų, nepriklausomai ar jos geografinių požiūrių yra artimos Europai ar ne, nes čia yra atstovas pavaujančio abiems stovykloms. Taigi biudžetas yra puikus, nes finansavimas skirtas mokslui, skirtas tiek taikom miesiams mokslams, tiek ir E, smalsumu grindžiama mokslo yra puikiai žinia. Na ir iš tikrųjų per naujovis ES gali formuoti ateitį. Ne vien tik Europos, bet ateitį plačia prasme. Taigi aš manau, kad kaip anksčiau pastebėta, kai kalba ėjo apie investicijas Japonijoje į, į, į mokslinio tyrimų sritį. E, yra svarbus dalykas. Europos Sąjunga skiria 1,3 BVP procento moksliniams rimams, Japonija skiria tam 2,6 procentus. Tai yra geros žinios. Ir kažkas čia kalbėjo apie naują dokumentą, kuriame e, pripažintas naujas mokslo vaidmuo finansavimas rytyje ir e, taip pat e, apie proveržius kurie leidžia skatinti e, gerovės sklaidą visų žmonių labai. Dėkoju. Dėkoju. Dabar norėčiau steigti žodį daktariai Motani, Kotani Motoko. E, Jis yra matematikos mokslų daktarė. Dėkui, gerbiamas pirmininkė. Džiaugiuosi šiandien galėdama pasidalinti idėjomis, kaip galėtume skatinti inovacijas grįstas smalsumu. Daugelis šiandien kalbėjusių jau pasakė, kad moksliniai tyrimai ir inovacijos tai žmonijos ateities vienas svarbiausių dalykų. Aš esu matematikė matematika yra universalioji kalba ir prisideda prie mm, mokslo pagrindų kūrimo. Matematika, aišku, e, įsikvepia iš kitų mokslų, kaip ir kiti mokslai iš matematikos. Netaip seniai Junktinė karalystė paskelbė pranešimą pavadintą matematikos era. Ir ten buvo kalbama apie naujus skaitmeninės visuomenės poreikius. Ir buvo paminėtos, paminėti tyrimai skatinami smalsumo. Keletą pavyzdžių galėčiau pateikti. Skaičių teorija yra. Dažnai sakoma, kad skaičių teorija labai graži, bet jinai neturi praktinio panaudojimo, jokios vertės. Ir 1637 metais buvo tokia paprasta liktis pateikta ir jinai išlaikė 300 metų laiko egzaminą. Ir būtent noras tą lygti išspręsti, tą skaičių seką išspręsti ir skatino mokslininkus ieškoti sprendimo būdų. Taigi smalsumas buvo viso to pagrindas. O dabar, kai kalbame apie šifravimą ir domenų kodavimą, šie dalykai tapo mūsų skaitmenės visuomenės vienai svarbiausių dalykų. Japonijos universitete nemažas dėmesys skiriamas pramoniniam tyrimam. Ir mokslininkai gali vykdyti tyrimus smalsumo skatinami. Ir tų tyrimų rezultatai dažnai yra puikus. Tai rodo ir tai, kad Nobelio prizas buvo įteiktas Japonijos mokslininkui. Ir e, tyrimai inovacijų srityje ir smalsumo skatinami tyrimai įkvepia vieni kitus. Ir aš Ryken e, atstovauju, tai yra nacionalinis mūsų mokslinių tyrimų institutas ir jis vadinamas rojumi, mokslininkų rojumi, nes mokslininkai ten gali iš tiesų vykdyti tuos smalsumo skatinamus tyrimus. Ir tas institutas taip pat turi ir puikią e, tyrimų infrastruktūrą, kurie gali naudotis ne tik Japonijos tyrėjai, bet ir kitų valstybių narių mokslininkai. Labai svarbu tokią infrastruktūrą turėti ir kad ją būtų galima daug kam naudoti, kad, kad ją kuo plačiau naudotųsi mokslininkai. IPS lastelės e, buvo atrastas mokslininkų, šio instituto mokslininkų, tai yra biologijos e, vienas kertinių biologijos tyrimo aspektų. Dabar e, šis institutas Riken E, dirba taip pat atsinaujinančių išteklių srityje. Kalbant apie e, naująją bendrąją horizontas Europą programą, čia buvo pabrėžta, kad labai svarbu yra bendradarbiauti ir mes tikrai remiame ES ir Japonijos bendradarbiavimą. Ir Ryken institutas Briuselėje atidarys e, šį rūdienį savo padalinį. Taigi kviečiu e, dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir inovacijų veikloje. Dėkui, turime keletą minučių klausimam. Jei būtų tokių klausimų, kadangi vėluojame, atsiliekame nuo savo programos. Džiaugiuosi, kad uh, kalbėtojai neviršijo joms skirto kalbėjimo laiko. Ar būtų kokių klausimų? Tai e, prieš apibendrinant mūsų diskusijas norėčiau dar kartą padėkoti kalbėtojams ir kviečiu juos grįžti į savo vietas. Thank you. Thank you very much. Uh... Dėkui. Du. E, įvyko e, keletas diskusijų raundų ir net nepastebėjom, kaip greitai prabėgo laikas, bet jau dabar turime baigti šias diskusijas. Kai atvykau čia, norėjau papasakoti jum apie tai, kokie svarbus dalykai vyksta Japonijoje. Ir ne tik Japonijoje, bet Kinijoje, artimuosiuose rytuose ir kitose pasaulio kraštuose. Europos Sąjunga, matome, kad turi labai daug įvairių programų, kurios, nuo kurių priklausys žmonijos ateitis. Ir mes labai optimistiškai žiūrime į ateities galimybės, tas galimybės, kurias žmonija turės ateityje. Mes labai norėtume, kad tokie susitikimai su ES atstovais vyktų kasmet ir norėtume, kad ir kitais metais tokią konferenciją būtų. Žinome, kad kitais metais bus parlamento rinkimai, bet noriu pabrėžti, kad e, gyvenimas nelaukia, o mokslas ir technologijos, mokslo ir technologijų plėtra nurems žmonijos ateitį. Dėkui visiems. Thank you very much. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė Omi. Tai iš tiesų e, konferencija organizuota dviejų parlamento komitetų bendrai. Tai įtre komitetas ir stoa. Stoa tai nėra e, komitetas, tai yra mokslo ir technologijų galimybių vertinimo. Uh padalinys. E, ši iniciatyva, e, kur, kurios e, ponas Omi pirmininkas yra, tai yra mokslo ir technologijų visuomenėje forumas, yra labai svarbi iniciatyva, nes vienyje ir mokslininkus, ir verslo atstovus, ir politikus, tie, kas priima politinius sprendimus. Uh, Taigi šio forumo, šios iniciatyvos sėkmė mums visiems yra labai svarbi. Ir ponas Buzekas, įtre komiteto pirmininkas, e, siunčia savo padėkas ir ponas Rubikas e, labai dėkoja visiems, e, kurie atvyko, visiems mūsų prelegentam už jų prezentacijas ir ypač įdomu buvo išgirsti apie įvairias tarptautinio bendradarbiavimo galimybės, kaip moksliniai tyrimai ir inovacijos e, vyksta ir vyks ateityje. Parlamentarai galėjo e, pateikti klausimų ir taip pat labai norėčiau padėkoti komisarui Moedaš, kad jis atvyko ir aktyviai dalyvavo mūsų diskusijoje dabar labai svarbus etapas, rengiant naują bendrąją e, programą Horizontas Europą. Komisijos pasiūlymas bus e, paskelbtas 6 ir 7 birželio, taigi jau esame labai arti tos datos. Ir labai svarbu, kad e, komisijos pasiūlyme iš tiesų yra ženkli uh, pinigų e, suma numatyta moksliniam tyrimam ir inovacijom 100 milijardų eurų. Netaip lengva buvo tokią sumą iškovoti. Parlamentas sveikina tą sumą, bet norėtų ir tikėtųsi, kad e, daugiau lėšų būtų mm, skiriama net 120 milijardų. Taigi, turime daug vilčių, laukdami to Horizon Europe programos pasiūlymo. Aišku, dėl to po to vyks dėrybos, kaip visad ir vyksta ES, bus komisijos e, dėrybos su parlamentu ir su taryba, o taryba atstovauja valstybėms narėms. Tikiuosi, kad tos dėrybos bus sėkmingos. Aš esu Europos komisijos atstovas, nesu kolegijos narys, bet kadangi priklausau komisijai, tai labai tikiuosi, kad Europos mm, mokslinių tyrimų tarybai mm, irgi bus numatytos reikiamos lėšos ir bus užtikrintas šios programos testinumas, jos atsakomybė ir aišku turime siekti veikti vis geriau, taigi labai svarbu stebėti, kokį poveikį turi mokslinių tyrimų programa, labai svarbu, kad vyktų tarptautinis bendradarbiavimas. Ir mes norime, mm, kad mm, turėtume daugiau mm, laisvių ir tikimės, kad ir biudžetas mm, mums paskirtas bus didesnis. Taigi dėkoju Japonijos kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Aš ne vieną kartą esu buvęs Japonijoje įvairiose įstaigose, institutuose ir iš tiesų esu sužavėtas Japonijos labai aukštų, Japonijos mokslininkų ir kitų žmonių aukštų profesionalumo lygių ponas Rubikas yra minėjęs, kad Japonija labai e, didelį dėmesį skiria tvaraus vystimosi tikslams. Aš esu įsisegęs e, šį tvaraus vystimosi tikslų simbolį. Iš tiesų, Japonija nori prisidėti labai aktyviai prie šių pastangų ir manau, kad tai yra geras ženklas ir tikrai ne, ne viena Japonija, bet ir kitos šalis pasieks jos pavyzdžių ne visos kol kas tą daro. Tarptautinis bendradarbiavimas. Šiandien ryte dar buvau Maskvoje ir noriu pasakyti, kad e, visi supranta, kad dabartinėme etape, nors yra nemažai įtampa tarp Rusijos vyriausybės ir ES, e, diplomatijos e, priemonės mokslas yra ta diplomatijos priemonė ir Rusijos mokslininkai irgi nori labai aktyviai dalyvauti, bendradarbiauti su mumis e, ir vykdyti bendrus projektus. Taigi labai visiems ačiū už dalyvavimą mūsų diskusijose. Tikiuosi, visiems buvo tos diskusijos naudingos, įdomios. Ir noriu pasakyti, kad dabar kviečiame visus šiek tiek atsigaivinti, pasivaišinti užkandžiais ir toliau bendrauti neformalioje aplinkoje už šios salės sienų.